Sean, are you ready to start so we could start the meeting? Šonai, ar esi pasirengęs, kad galėtume pradėti posėdį? Kolegos, norėčiau pradėti rytinę sesiją. Kaip žinote, pirmasis klausimas yra septintas klausimas, tai yra Šono Kelio pranešimo projektas dėl ES finansinės paramos tarptautiniam Airijos fondui. Taigi pirmiausia, norėčiau suteiksiu žodį Šonui Keliai. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Tartinis Airijos fondas veikia jau nemažai metų. Jis atsirado po Airijos ir Anglijos susitarimo prieš 20 metų pasirašyto. Finansavimas buvo numatytas iš ES, Junktinių valstybių, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos pusės. Tačiau pirmiausia noriu pasakyti, kad in, ES indėlis šiuo metu yra didesnis negu netgi Junktinių valstijų. Nors daugelis žmonių Arijoje mano, kad turbūt Junktinės valstijos arba be, daugiausia arba vien tik tai a, finansuoja šį fondą. Tačiau reikia pripažinti ne tik čia, bet ir pranešti Airijos žmonėms, kad per pastarąjį finansinę perspektyvą 57 procentus finansavimo teikia ES. Šiuo metu mums reikia suteikti teisinį pagrindą atgalinę datą 2007 metais, metais dėl to, kad Europos parlamentas pasitarė su teisės tarnyba turėjo kreiptis į Teisingumo teismą, kad būtų matytas teisinis pagrindas Parlamentas norėjo, kad šis teisinis pagrindas būtų e, pakeistas dėl bendro sprendimo procedūros. Taigi, yra, tokia yra užduotis. Kalbant plačiau, ir aš žinau, kad Pat Dekok, e, kuris e, dirbo vyriausybės nesiai ir yra iš šiaurės Airijos dalies skirias, kilęs galime pasakyti, kad e, šis fondas labai prisidėjo kuriant taiką regione. Aš pats galiu pasakyti, kad buvo panaudotas fondas taikos skatinimui. Aš manau, kad dar yra erdvės šiam procesui. Tačiau šiuo metu mums tiesiog reikia suteikti teisinį pagrindą šiam fondui ir po to, aišku, dirbti toliau. Taigi, ačiū. Labai ačiū, Šonai. Ar dar kas nors nori kalbėti? Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad man malonu prisidėti prie šios diskusijos dėl pranešimo, kurį parengė mano kolega iš Airijos, Šonas Kelis. Čia iš esmės yra techninis klausimas. Na, aišku, išleista daug pinigų skirtų situacijos e, suderinimui, kaip sakė Šonas, e, fondai kūrė Airijos ir Britanijos vyriausybės 96 metais. 86 metais e, su tikslu skatinti ekonominį ir socialinę pažangą Šiaurės Airijoje ir Airijos Respublikoje, kurios yra pasienio zonose. Visi mes žinome, kad fondas buvo įkurtas tuo metu, kai tas regionas toli gražu nebuvo taikingas. Taigi aš esu įsitikinęs, kad šis tarptautinis fondas vaidino labai svarbu vaidmenį taikos procese ir padėjo bendruomenėms abiejose sienos pusėse ir abiejose abiejų pusių politiniuose spektruose. Šis reglamentas yra svarbu ir svarbu išspręsti teisinio pagrindo klausimą, nors tai yra ir techninė procedūra. Taigi reikia patvirtinti reglamentą kaip galima greičiau ir taip užtikrinti teisinį aiškumą. Paskutinis dalykas. Labai, mažiausiai norėčiau šiame parlamente, kaip penkias grafystės atstovaujantis narys. Tai yra būtų sukurti įspūdį, kad tai yra naujas fondas. Tai yra tiesiog techninio sutvarkymo klausimas. Fondas egzistuoja jau seniai ir mano frakcija nesiūlys jokių pakeitimų teisėkuros pranešimui, kurį parengė Šonas Kelis. Tačiau šią progą aš taip pat noriu padėkoti Europos Sąjungai ir kitoms šalims, kurios, pri, e, kurios prisidėjo prie šio fondo funkcionavimo, tai yra Junktinėms valstybėms, Kanadai, Australijai ir Naujai Zelandijai. Jų įnašai buvo nemažai į šį fondą ir 2010 m. pabaigoje vien tik ES bus įmokėjusi beveik 305 milijonus eurų. Šis fondas finansuoja būsto, švietimo, bendruomenių programas ir dėja turiu pasakyti, kad kalbant apie ES ir kitas donorės, e, fondo gyvavimas eina į pabaigą. Ir aišku, kad galima būtų kalbėti apie tai, kad fondo gyvavimas galėtų būti pratestas ir atitinkamos vyriausybės galėtų imtis tinkamų žingsnių, kad tai padaryti, padarytų. Ir aš esu įstikinęs, kad ir šalis donorės ir toliau prisidės prie fondo funkcionavimo remiantis dėrybomis tarp Airijos ir Britanijos vyriausybėmis. Vyriausybių. Nuo 7 iki 13 metų PIS 3 programa E, turėtų turėti virš 300 milijonų eurų, kad prisidėtų prie taikos ir susitaikymo procesų. Pone pirmininkė, aš buvau šio parlamento narys, kai e, paliaubos buvo paskelbtos ir tuo metu išvakarėse buvęs parlamento pirmininkas Žakas Deloras tuo jau pat sureagavo į šį, e, šį paliaubų paskelbimą ir pasakė, kad Europa turėtų reaguoti pozityviai ir praktiniu būdu. Kaip tai galima padaryti? Buvo sukurta struktūra šiam tarptautiniam Airijos fondui ir parlamentas taryba bei komisija nutarė padidinti savo įnašą į fondą ir be to ėmėsi naujų iniciatyvų tai yra taikos ir sustaikymo fondas. Aš dalyvavau Belfaste tuo metu, kai tai buvo paskelbta. Ir šis fondo, šio fondo veikla buvo labai sėkminga. Taikos ir sustaikymo dalis fonde yra labai svarbi. Tai yra, buvo sukurtas papildomas finansavimas fondui, kuris jau egzistavo. Taigi Interact programa kurie sudarė 256 milijonus eurų. ES įnašas čia sudarė 185 milijonus eurų. Taigi, būdamas iš rajono, kuris, kurį galima pavadinti Airijos Aleska, iš vienos pusės yra Šiaurės Airija, iš kitos pusės Atlanto vandenynas. Ir kiekvienais metais savo politinėje veikloje, kai aš vykdavau į savo rajoną, vykdavau per Šiaurės Airiją ir aš puikiai įsivaizduoju, kaip tai, kokia situacija buvo tuo metu. Ir aš, aišku, labai vertinu taikos projektus ir e, aš labai aiškiai pasisakau už tą vieningai aktą, kuris panaikino ekonominę sieną tarp dviejų pusių. O Europa buvo vienas sėkmingiausių, pats sėkmingiausias taikos procesas pasaulyje ir atlie, jis atlieka svarbu vaidmenį, kuriant taiką ir mano šalyje, bei užtikrinant e, politinį stabilumą ir ekonominę plėtrą. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū ponia Galaher. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Konstanza Krell. Ačiū ponia pirmininkė. Aš tik nuo vakar vakarą žinau, kad aš nuo savo frakcijos esu išrinkta šešėlinė pranešėja. Tačiau bet kokiu atveju aš ne pirmą kartą girdžiu apie e, šitą taikos procesą regionų komitete. Todėl aš žinau, apie ką mes kalbame. Aš norėčiau pabrėžti, kad mūsų frakcija visada rėmė šitą taikos programą ir ponė Kelika, jūs pasiūlėte e, nustatyti šitame pranešime, mes tą tikrai remiame. Aš manau, kad būtina mums visiems kuo greičiau imtis darbo ir e, kuo greičiau priimti šitą pranešimą, nereikia jokių pakeitimų. Akivaizdu, kad tai yra mūsų parlamento reikalas, kad šitas taikos procesas Šiaurės Airijoje būtų remiamas, kad jisai vyktų ir mes turime visi jį remti. Ir jūs e, patikėte kelis pavyzdžius, pagrysdamas savo pranešimą. Čia mes galime e, netgi kažką E, nu, sugalvoti tos gerosios praktikos kryptimi, būtent e, kokie projektai buvo gyveninti, kokie jų teigiami rezultatai, kad galėtų kiti regionai pasikalbėti, padiskutuoti apie šią programą ir perimti jos geruosius rezultatus. Tai ne tik yra regioninė programa, tačiau bet ir labai reikšminga politiškai programa visai Europos Sąjungai. I... Labai ačiū. Nežinau, ar dar komisija norėtų kalbėti. Jeigu ne. Ne, ačiū. Todėl norėčiau pakalbėti pati. Aš pastaraisius metus dalyvavau e, pro ES procese remiant taiką ir sustaikymą Šiaurės Airijoje, kaip ponas Galheris pasakė. Tai yra ne tik ES dalyvavimo šiame fonde klausimas. Tai susijęs su pasienio bendradarbiavimo programomis ir Junktinės karalystės dalyvavimu. Be to, per Europos komisiją Europos Sąjunga taip pat dalyvavo fondo valdybos veikloje kaip stebėtoje ir mes artimai bendradarbiavome su šiomis programomis. Be to, reikia nepamiršti, kad Europos komisijoje per praėjusią kadenciją mes esame įkūrę tarp, tarp žnybinę grupę, kuri traukia visas Europos komisijos tarnybas, dirbant kartu su Airija, kad jį dalyvautų visose ES programuose, ne tik regioninės politikos, bet ir mokslinių tyrimų, transporto, programuose, kad Šiaurės Airijos žmonės ir institucijos geriau, daugiau žinotų apie galimybės, kurias teikia dalyvavimas ES <clears throat> integracijos procesuose. Kaip Konstanza Krell sakė, mes panaudojame Šiaurės Airijos pavyzdį kaip e, galbūt geros praktikos pavyzdį kitoms suskaidytoms teritorijoms ir iš tiesų prieš du metus per atvirasias dienas susitikimuose su Šiaurės Airijos atstovais ir kitų Europos regionų atstovais, Kipro, Baskų e, atstovais mes e, darėjomės patirtimi, kaip siekti taikos ir sustaikymo. Taigi, Šiaurės Airijos taikos ir sustaikymo problema yra platesnė Europos kontekste, yra susijusi ne tik su fondu Ir galbūt ateityje galėtume pakviesti komisiją pateikti esamos situacijos apžvalgą, turint galvoje tai, ką daro ES su Šiaurės Airija. Taip pat turėjome, turėjau stažuotoją iš Šiaurės Airijos savo kabinete. Tikiuosi, kad ši praktika bus tesiama tam, kad būtų galima palengvinti bendravimą tarp Šiaurės Airijos ir ES. Na ir visada turėjome grupę aktyvių parlamentarų parlamente, kurie dirba tam, kad mūsų veiksmai Šiaurės Airijos procese būtų vaisingi. Taigi manau, kad yra labai svarbu tęsti šį darbą. ES turi žinoti, kaip siekiame pažangos ir taip pat reikia galvoti apie tai, kokių veiksmų reikia ateityje. Taigi aš noriu padėkoti Šonui Keliui ir šešėliams pranešėjams, kurie greitai parengė šį pranešimą. Ir tikiuosi, kad prie šio klausimo grįšime dar ir ateityje. Taigi, jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti šio klausimu, noriu Jūs informuoti, kad Dabar nustatome terminą pakeitimams, tai yra gegužės penktoji diena vidurdienis, o balsuojama bus per komiteto posėdį birželio mėnesį. Ir dar kartą norėčiau steigti žodį Šonui Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pritarimą, paramą šiam pranešimui ir fondui. Man atrodo, kad jūsų pasiūlymai yra prasmingi Tai yra, kad komisija galėtų pateikti apžvalgą, kas yra pasiekta. Ir kaip patas Dekopas sakė, pasiekta daug. Ir šią praktiką galima būtų panaudoti ir kitose regionuose. Tokie taikos procesai yra trapus. Todėl jūs visiškai teisingai sakote, kad galbūt reikia, kad fondo veikla būtų išplėsta ateityje. Pavyzdžiui, pastaruoju metu labai nedidelė mažuma e, iš Šiaurės Airijos e, armijos e, susprogdino keletą bombų tam, kad baigytų kitus žmonės prisi, nuo prisijungimo prie taikos procesų. Tai rodo, kad procesai buvo sėkmingi traukiant nacionalistų ir unionistų atstovus įtraukiant juos į vietinės policijos darbą. Taigi buvo bandoma pakirsti šį procesą. <clears throat> Taigi matome, kad vis, situacija yra vis dėlto trapi ir tokia išliks dar ilgai, tačiau apskritai darbas buvo sėkmingas, o ES vaidmo pripažįstamas ir tiek airijoje, tiek tarptautiniu mastu ir tai reikėtų tęsti. Mėly kolegos, šį klausimą aptarnėti baigiame. Dabar noriu pasinaudoti tuo likusiu laiku ir informuoti Jūs apie koordinatorių posėdžio rezultatus, kuris įvyko vakar vakare. Koordinatoriai pritarė štai tokiems e, dalykams. Pirmiausia, dėl teisėkuros nuomonių koordinatoriai nutarė neteikti nuomonės dėl pranešimo skirto ES veiksmams dėl ES paveldo ženklo, tai yra kultūros komiteto pranešimas. Antra, taip pat nutarėme, kad nuomonę dėl reglamento pasiūlymo kurį rengia parlamentas ir taryba dėl bendrų taisyklių ir principų susijusių su e, komisijos gyvendimo galių kontrolę. Atsakingas komitetas yra Teisės reikalų komitetas, o nuomonę renks komiteto pirmininkė, šio komiteto pirmininkė. Taip pat koordinatoriai nutrė neteikti nuomonės dėl pranešimo skirto protokolo dėl integruotų pakrančių zonų valdymo įgyvendinimo, sudarimo dėl pranešimų savo iniciatyvą mes tik pradėjome diskusiją ir buvo nutarta, kad koordinatoriai panaudos ateinančios kelias savaitės, kad apsvarstytų įvairias galimybės, kurias turime ir pateiks pasiūlymą iki užės mėnesio pabaigos. Tuomet vėliau galėsime priimti sprendimus dėl pranešimų savo iniciatyva. Ši diskusija vyksta tokiame kontekste, kad e, keturi pranešimai savo iniciatyvą bus baigti renkti per ateinančius kelias mėnesius ir galėsime parengti gyvendinimo ataskaitą. Taigi politinės frakcijos turėtų aptarti šios e, galimus pranešimus iki gaužės pabaigos ir po to mes priimsime sprendimus. Taip pat aptarėme kvietimą, kurį gavome per Europos parlamento pirmininką iš Briuselio sostinės parlamento ir jie siūlo suren, e, pat, sukurti darbo grupę, dalyvaujant parlament, mūsų parlamentui ir Bruselio parlamentui, kad būtų pasirinktas susitikimui spalio mėnesį. Koordinatoriai e, nutarė nepriimti šio kvietimo, nes tai yra vienas iš 181 ES regionų toks sprendimas yra pagristas tą mintimį, kad mes negalime remtis tokiu e, kvietimu, remiantis taip pat mūsų susitikimu su nacionaliniais parlamentais. Taigi nutarėme neprimti šio kvietimo. Taip pat koordinatoriai priėmė sprendimą dėl bandomųjų projektų 2011 m. biudžeto kontekste koordinatoriai nutarė rekomenduoti komiteto nariams teikti bandomųjų projektų projektus 11 metais. Tai turėtų būti padaryta iki gegužės 20 dienos. Tai yra preliminari procedūra, kuri galėtų padėti susidaroti su ateities bandomaisiais projektais, o formalūs proje, e, sprendimai bus priimti po vasaros e, biudžeto proceso rėmose. Taigi čia yra preliminarūs veiksmai ir mums reikia visiems pagalvoti apie tai ir priimti sprendimą iki gegužės 20 dienos. Taip pat buvo pateiktas prašymas, kurį formulavo Lamberas Van Nistelrojus dėl atvirų durų dienų, bendradavant su regionų komitete, komitetu. Sekretariatas informuos koordinatorius apie tai, kas vyksta rengiantis atvirų durų dienoms, bendradarbiaujant su regionų komitetu. Taigi šią informaciją taip pat gausite per savo koordinatorius. Taigi tiek vakarą nusprendė koordinatoriai. Kaip suprantu, nėra pastabų dėl to, ką, ką tik papasakojau. Jeigu niekas nenori pasisakyti, patvirtiname šiuos koordinatorių sprendimus. Ir toliau, arba turėtume pradėti ponios Westfall klausimo aptarimą, jei buvo skirta anksčiau pusę valandos, o dabar turime 15 minučių iki balsavimo. Taigi, arba galėtume aptarti šį pranešimą ir atidėti šiek tiek balsavimą, galbūt gal ir spėsime jį aptarti iki balsavimo, arba daroma posėdžio pertraukiai 20 valandos. Taigi, Tęsime dabar, ar ne? Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet prašau ponę Vestval pristatyti pranešimą. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Man iš tikrųjų kyla truputėlį problemų, nes ponė Šriotar netėjo, o iš tiesų mes remiamės jos pranešimu. E, aš ką tik apsidairiau, ponė Šriotar nėra, tai aš galbūt e, pasiūlyčiau palaukti nes iš tiesų jinai yra šešėlinė pranešėja, mano nuomonės, ir būtų labai gaila, jeigu mes dar kartą turėtume diskutuoti šio klausimu. Ir čia galbūt uh, turėtume palaukti truputėlį, gal jinai ateis. Taip, aš sėdžiu aukščiau, bet aš ponios Šrioder nematau. Taigi, jeigu nebus kitų nuomonių, mes atidėsime kol kas šio klausimo svarstymą ir padarysime pertrauką, tačiau taip pat turime ir paskutinį klausimą darbo atvarkėje, tai yra kiti klausimai. Klausimai, ar galime juos aptarti dabar? Ar yra kitų klausimų? Ne. Kitas klausimas yra kito posėdžio data. Tai yra birželio 2-3 dienos, trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iš ryto ir prašysiu jūsų nevėluoti į šį posėdį, nes tuomet nespėsime visko nuveikti. Taigi liko 14 klausimas, nu, keitimasis nuomonėmis Europos komisija. Ponios Vesval pranešimas ir balsavimas. Taigi dabar nutraukėme posėdį iki 10 ir tikiuosi,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 Kolegos, prašyčiau patikrinti savo balsavimo įrenginius, ar jie veikia, kad nešvaistytume laiko. Dear colleagues, we have technician, technicians with us now, so... Kolegos, atėjo specialistai ir jeigu kam nors iškilo problemų su balsavimo įrenginiu, patikrinkime, ar nėra jokių kliūčių. Yes. Are we check? check the vote? So can we, can we open the votes? Can we check? Pasitikrinkime, ar tikrai veikia visų balsavimo mašinos. Dar trys kolegos, atrodo, nepatikrino. Prašau visų balsuoti. It's moving all the time, so it shows that you are still Voted, so we... Atrodo, kad visi bandė balsuoti, todėl balsavimas baigtas. It works, I understand. So we can start. Atrodo, kad viskas veikia, todėl galime pradėti tikrąjį balsavimą. Aštuntas punktas - sanglaudos politika. E, pranešimą rengė ponas Kortis Lastra. Buvo patikta nemažai pakeitimų, taip pat buvo parengti kompromisiniai pakeitimai dėrybose. Kaip žinote, buvo nuspręsta pakeisti pranešimo pavadinimą. Sprendimas tuo klausimu buvo priimtas balandžio 14 ir todėl mes dabar balsuojame dėl sanglaudos politikos indėlio siekiant Lisabonos tikslų bei 2020 e, strategijos tikslų e, balsuoti dėl parlamentinėme plenarnėme posėdėje dėl šio pranešimo turėtume balsuoti gegužės sesijoje. Dabar 11 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pritarta? 12 atsimtas. 13 kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. 14. Kas už, kas prieš, reikia patikrinti. Pradedame balsavimą dėl 14 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 20 už, pritarta. 15 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Vėlgi, sako pirmininkė, kilo abejonių, todėl balsuojame dėl 15 pakeitimo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta 19, 19 už 16 prieš. Toliau pakeitimas žodžių, kurį teikia pranešėjas. Ketvirtai pastraipai. Ar pranešėjas nori pakomentuoti šį pakeitimą, ne? Tuomet balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 17 už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kas už, prieš, vėlgi neaišku. Balsuojame dėl, 7, dėl 18 pakeitimo elektroninių balsavimų. Balsavimas baigtas. 22 už, 14 prieš pritarėm. 19 atsimtas, 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti. 20 pakeitimas, balsuojame elektroniškai. 18 už, 19 prieš, atmetėm. Toliau 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 23 atsimtas, toliau 24 ir 25, kurie yra tapatus, balsuojama dėl abiejų kartų. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar antras kompromisinis pakeitimas 11 pastraipai. Apima 26-27 pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas 13 pastraipai apima 29, 30, 32, 34 pakeitimus kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 30. Trečias atsimtas ir dabar ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Jis apima 36-37 pakeitimus. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Penktas kompromisas. 13a pastraipai apima 38-69 pakeitimus. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Toliau 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmetėm. Toliau 40 atsimtas ir dabar šeštas kompromisas. Tai prašau. Kompromis 6. E, Dėl šešto kompromiso. Aš norėčiau tik tai pastabą pateikti. Čia vertime į anglų kalbą. Kalbama apie upland regions. Iš tikrųjų, tai yra tam tikri regionai. Aš manau, kad e, anglų kalba e, turėtų būti e, parašyta mountain regions, tai yra kalnų regionai. Čia pasirūpinkit tinkamu vertimu. I... Aš pritariu Jums, pasižymėsime tai. Iš tikrųjų, kalbame būtent apie mountainous regions. Dabar šeštas kompromisas. Apima 41 ir 81 pakeitimus, kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Kai balsuojame dėl 403 pakeitimo, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta 24 už, 18 prieš. 42 pakeitimas atkrenta ir dabar balsuojama dėl 44. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti, sako pirmininkė. Prasideda balsavimas. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 16 už 24 prieš atmetim. 45 atsimtas, toliau 47 pakeitimas kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 46 atkrenta ir dabar 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Reikia pasitikrinti. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas, atmetėme. 18 už, 24 prieš. Dabar kom, septintas kompromisas. 15a pastraipai apima 409 ir 51 pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau aštuntas kompromisas. Apima 52, 53 ir 54 pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar 50 atsimtas, 51 irgi išbalsavome. 55. Jis taip pat atkrenta, sako pirmininkė. Todėl dabar, dabar balsuosime dėl 57. Kas už? Kas prieš? atrodo atkrenta, bet reikia pasitikrinti, ar iš tikrųjų taip. Balsuojame dėl 57. Closed. Balsavimas baigtas. 23 už, 18 prieš. Pritarėm. 58. Kas už? Prieš. Tikrai sudėtinga išsiaiškinti, kas, kiek už kiek prieš, todėl balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. 18 už 23 prieš. Atmetėme. Dabar 59. Kas už? Kas prieš? Jis atkrenta. Tai yra, mes jam nepritarėm. Toliau 60. Kas už? kas prieš, taip pat atmetėm. 61 už, prieš, neaišku, reikia pasitikrinti, kaip balsuojame dėl 61. Vote is closed. Saimas baigtas. 23 už 18 prieš pritarėm. 62 už, prieš, susilaikė, pritarė. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 66. 67 ir 68. Ne, dėl 66 kas už, kas prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti. Dėl 66 pakeitimo. Vote is closed. 24 in favor. Balsavimas baigtas, 24 už, 17 prieš pritarėm. 67 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 68 kas už, kas prieš, Susilaikė? Neaišku. Ir dabar reikia pasitikrinti dėl 68-ojo. Vote is closed. 8. Balsavimas baigtas. 18 už 23 prieš atmetėma. Toliau 69 atkrenta. Ir dabar balsuojame dėl 70. Kas už, kas prieš, susilaikė, Man atrodo, atmetėm. Atmetėm. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 73. Dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 74. Kas už? kas prieš. Susilaikę, reikia pasitikrinti. Dėl 74-ojo. Balsavimas baigtas. 25 prieš 16 už atmetė. 75 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 76 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau devintas kompromisas 21 pastraipai apimas 28 ir 29 pakeitimus. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar dešimtas kompromisas apima 80, 82, 83 pakeitimus. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 85 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 85-ojo. Elektroninis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 28 už 12 prieš pritarėm. Toliau 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 87 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar 11 kompromisas apima 89-91 pakeitimus kas už, prieš, susilaikė pritarta. 92 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl 92. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 24 už, 17 prieš pritarta. Dabar 23. Kas už? Prieš. At, susilaikė atmestas. Toliau, 94 pakeitimas. Dėl atskirų jo dalių balsuojame prašė pranešėjimas. Dėl pirmosios dalies kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Antroji dalis kas už? Prieš Reikia pasitikrinti dėl antrosios 94 pakeitimo dalies. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta 23 už 14 prieš. Pritarėme. Toliau 95-ąjį atsijėme ir dabar nesako pirmininkė, 26 pastraipė yra pakeitimas žodžių, kurią, kurį teikia ponė Verhejen. Uh, kuri negalėjo atvykti į posėdį, bet kažkas ją pavaduoja. Jeigu niekas nieko nesako, tuomet balsuojame dėl žodinio pakeitimo 26 pastraipikas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar 98 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 97 už, prieš, reikia pasitikrinti. Pasitikrinsime, kai balsuojame dėl 97 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarėme 21 už, 17 prieš. Dabar 99 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar periname prie konstituojamosios dalies punktų. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pirmas kompromisas D daliai apima 7 ir 8 pakeitimus. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl devinto pakeitimo D konstatuojamosios dalies punktų. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 25 už, 17 prieš, pritarėme. Ir dabar e, laukia galutinis balsavimas, dėl, elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo balsuojame elektroniškai. Autis. Balsavimas baigtas. 40 už vienas prieš vienas susilaikęs ir šiam pranešimui sėkmingai pritarėme, sveikiname Ricardo. The... Kolegos, periname prie balsavimo. Atsiprašau. Turiu vieną klausimą. Pradedant balsavimą, sakėte, kad, kad galbūt bus e, klausimas trauktas į gegužės mėnesio darbo atvarkę. Taigi, Galbūt būtų geriau apie savo iniciatyvos pranešimus prioritetiškai padiskutuoti. Jeigu kai kuriuos klausimus aptartume gegužės ar birželio mėnesį, galbūt galėtume surenkti prioritetinę diskusiją dėl temų, tiek dėl šio, tiek dėl kitų pranešimų, dėl kurių balsuosime. Sprendimų dar nėra priimta, tačiau yra tikimybė, kad, kad bent jau Lastra pranešimą aptarsime per gegužės mėnesio posėdį. Tačiau sprendimų nėra ne tik dėl, šių, dėl visų pranešimų, tačiau mes dar nežinome. Dar nėra aišku, kaip paskirsime darbus gegužės ir birželio mėnesį ir ką mums pristatys komisija. Man dar neaišku, ar pilna diskusija įvyks per pirmąjį tik tai gegužės po, posėdį. Man dar neaišku. Konstanca. Taip, aptarėme šį klausimą per praėjusią koordinatorių posėdį savo frakcijoje ir mes siūlome surenkti prioritetinę diskusiją dėl sanglaudos politikos per gegužės antrąjį posėdį. Kaip nutarėme, mes prašysime, kad du pranešimai būtų aptarti plenarinėje sesijoje per prioritetinės diskusijas kai bus aptariama 2020 metų strategija, tai yra per pirmąją plenarinę sesiją gegužės mėnesį. Tačiau dar nežinome, ar taip ir bus. Mes manome, kad nereikėtų abejoti dėl Lastra pranešimo, tačiau sprendimo dar nėra. Mes ir pirmininkų suėgos, ir e, komitetų pirmininkų suėgoje šiam dalykui pritarėjome, tačiau dar nežinome galutinio atsakymo. Mes, aišku, kovojame dėl abiejų pranešimų, kad jie būtų įtraukti į plenarinę diskusiją. Tačiau formaliai ar neformaliai noriu paprašyti, kad daugiau spaudimo padarytume politinėse frakcijose, nes galų gale galutinį sprendimą priima pirmininkų sueiga. Ir daug kas priklauso nuo politinės paramos. Ar galime baigti diskusiją šio klausimu? Taigi galime pereiti prie balsavimo dėl kito dokumento, tai yra pono Lamberto Van Nistelrojaus pranešimas dėl pranešimas dėl moksliniam tyrimas ir inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo miestuose ir regionuose valstybės narėse. Gavome daug pakeitimų, pateiktas 24 pakeitimai ir galbūt pameta šis pranešimas parengtas pagal 50 taisyklę. taisyklę. Taigi buvo bendradarbiavime siekiama kompromisų tarp komitetų ir galų gale balsavimui turime balsavimo sąrašą. Pirmiausia, kompromisinis pakeitimas vienas apimanti 6-8 pakeitimus. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. Toliau 10 pakeitimas. 9 atsiimtas. Taigi 10 kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas 14, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 15, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas toliau antras kompromisas, kuris apima 12, 16 ir 53 pakeitimus, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas toliau trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau 18 pakeitimas ne. Atsiprašau. 50 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Paprašė PP. E Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau antroji dalis. Ne, antroji dalis atrė. atkrenta. 19 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmestas. 20 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau žodinis pakeitimas. Jis atkrenta. Neturime balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Patvirtintas. Toliau 21 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Aiškiai patvirtintas. 22 pakeitimas atkrenta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau penktas kompromisas, kuris apima 17 pirmąją įtrė pakeitimo ketvirtai daliai, 24-26, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 27. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau balsuojame dėl 15 dalies pirmosios pusės. Balsavimas dalimis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau žodinis pakeitimas, kurį patikė pranešėjas 29 pakeitimui. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau dėl 29 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau aštunta pastraipa pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau šeštas kompromisas, kuris apima 30, 31, 46 ir įtrė pastraipą 12. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau septintas kompromisas, kuris apima įtrė 9 dalį, antrą įtrė 15 pastraipos dalį. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau aštuntas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 35 pakeitimas atkrenta, toliau 9 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 10 pastraipa, pirmoji dalis, ne? Tai jau patvirtinta. Be balsavimo tai patvirtiname. Toliau 34 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 11 pastraipa pirmoji dalis. Taip pat patvirtinta be balsavimo. Toliau 36 pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas 37 už. Prieš susilaiko patvirtintas 37 38 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 40 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 41 už, prieš, susilaiko, atmestas. 42 už, prieš, susilaiko patvirtintas 43 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas kompromisas, kuris apima 11, 44 ir 45 pakeitimus už, prieš, susilaiko patvirtintas. 47 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas 11 kompromisas, kuris apima 48 ir 67 antrąją dalį. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau žodinis pakeitimas 49 pakeitimui. Ponios Krel pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 49 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 12 kompromisas, kuris apima 51, 52, 56, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 54 už, prieš susilaiko. Siūlau patikrinti dėl 54 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 15 už 24 prieš. Taigi jis atmestas. 55 kas už prieš. Susilaiko patvirtintas. 56 atkrenta. Toliau 57 balsavimas dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, siūlau patikrinti balsavimą dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 prieš, 13 už, atmestas. 59. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 60 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 13 dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 61 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 62 už. Prieš susilaiko atmestas. Toliau 13 kompromisas, kuris atnam 63, į 3, ketvirtos dalies antrą dalį, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 64, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 65, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 66 atsimtas, toliau 14 kompromisas, kuris apima 67, 8, 9, įtrė 5 dalies, 1 dalį 6, pastraipos kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 14 pastraipa patvirtinta be balsavimo, toliau 70 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 15 kompromisas, kuris apima į 6 dalies antrą dalį, 71, 11 paskraipos antrą dalį, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 72, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 73 turi žodinį pakeitimą, kurį pateikė pranešėjas. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. 73 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. Antroji dalis be balsavimo. 74 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas Patvirtinta, perim prie konstatuojama dalių, pirmoji atsiimta, antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, trečias atsiimtas, toliau ketvirtas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, pirmoji pastraipa atkrenta, penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, toliau galutinis balsavimas dėl pranešimo, kurį parengė Vanisto Rojus elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 39 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Now. Kolegos, Ar reikia pertraukos? Toliau pereiname prie balsavimo dėl pranešimo skirto regionės politikos ir jos finansavimo skaidrumui. Žinau, kad ponas Tremopulus nori kažką pasakyti, nematau. Ar jūs vis dar norite kalbėti? Ne. Taigi pradedame balsuoti. Turime 54 pakeitimus. Plenarinė sesija balsuojama bus birželio mėnesį. Galime pradėti balsavimą dabar. Taigi, penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Matau, kad reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Sanas baigimas 14 už 27 prieš atmestas. Šeštas pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau žodinis pakeitimas septintam pakeitimui. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Turime balsuoti dėl septinto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Toliau. Aštuntas pakeitimas, jam yra patiktas žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Balsavome dėl aštunto pakeitimo, dabar toliau devintas pakeitimas. Kas už? prieš. Man atrodo, reikia patikrinti. Devintą pakeitimą. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 24 prieš 17 už. Toliau dešimtas pakeitimas. Tai šimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, vienuoliktas už, prieš, susilaiko, nežinau, reikėtų patikrinti. 28 už, 13 prieš, 12 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 13 pakeitimas, 13 ir 14 identiški, balsuojame už abu, kas už, prieš, susilaiko atmestas, toliau pirmas kompromisas, kuris apima 15 ar 16, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas apima 17 ir 19, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau trečias kompromisas, kuris apima 20, 21, 22, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 24 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Balsuojama. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau 25. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 26. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 27. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 28. Už. Prieš susilaiko patvirtintas, 29 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 30 už, prieš, susilaiko at... patikrinsime 30, pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas, 27 už, 13 prieš. Jūs taip išsitikėjote blaškę sėdite, kad e, sunku pamatyti, kaip kas balsuoja. 31 už. 31 už. Prieš. Susilaiko. Sako man, kad patvirtinta. Nebent norėtumėte patikrinti. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Man atrodo, kad atmestas, ar ne? Jeigu norėsite patikrinti, tai pasakykite. Penktas kompromisas, kuris yra 35 ir 38, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 37. Atsimtas,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 Ar prašėte patikrinti? Tikriname penktą kompromisą. Pradedame balsuoti dėl penktojo kompromiso. Baigiame balsuoti 27 už 11 prieš. Atrodo, kad jis patvirtintas. 36. 36. Kas už? Prieš. Aiškiai atmestas. 39. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 atsimtas, toliau 41 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, man atrodo, kad patvirtintas. Visi turėtų kelti rankas. Patvirtinta. Mūsų manimo. 42. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 43. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad atmestas. Reikia patikrinti 43. Baigiame balsuoti, atmesta 22 prieš, 17 už. 44 kas už? Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 45 kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 46 kas už? Prieš susilaiko patvirtintas, 47 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 40, 50 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 51 už, prieš susilaiko atmestas, 52 atsimtas, toliau 53 kas už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad patvirtintas. Turime abejonių, man atrodo, kad patvirtintas. 53. Patikrinkime. Baigime balsuoti. 27 už 11 prieš. 54. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Konstatuojamasios dalys. Pirmoj, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl šio pranešimo. Trisdešimt keturi už vienas prieš du susilaikė. Taigi sveikiname pranešėją, poną Tremopulos. Toliau pereiname Uh, Balsuojame dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Viktoros Paskiho pranešimas. Turime 30 pakeitimų, 4 kompromisai. Balsavimas Envi komitete, kuris yra pagrindinis komitetas, bus gegužės 3-4 dienomis. Pradame balsavimą. Pirma, trečias pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas. Toliau pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, aiškiai pritarta. Penktas už, prieš, susilaikė, taip pat atmestas. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė, Taip, atmestas. Dešimtas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dabar pirmas kompromisas apima 11 ir 13 pakeitimus. Dešimtas pakeitimas reikia pasitikrinti. Balsuojama elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Uh, sorry, I don't know what, I don't know what was the vote of. Okay. Should we close? Yeah. I think we check once more, because... Reikia dar kartą pasitikrinti, sako pirmininkė, nes neįtikėtinas rezultatas visi balsavo už. Iš tikrųjų taip ir yra? Puiku. So, compromise. Dabar pirmas kompromisas. Kas už? Prieš? Sus, pritarta? Dabar antras kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ir toliau balsuojame dėl 14 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 15 už, prieš, susilaikė pritarta. 16 už, prieš, susilaikė pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta, 18 už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 22 pakeitimas atkrenta, ne. Dabar 23 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 25 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė pritarta. 27 už prieš susilaikė pritarta. Ir dabar žodinis pakeitimas ketvirtai D pastraipai teikia Maikus Piper. Balsuojame, ar ne? Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Ir dabar 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Ir 30 kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Ir dabar balsuosime dėl visos nuomonės projekto su pakeitimas. Balsuosime elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Okay, Balsavimas baigtas. 37 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Taigi balsavimas baigtas ir sveikiname pranešimo autorių. Kolegos, pertraukos nebus, sako pirmininkė, tęsėme darbą ir dabar Kerstin Westfal pranešimas bus svarstomas. Kolegos, ne, pertraukos nebus posėdė, sako pirmininkė. Tie, kuriems reikia pasikalbėti, prašau išeikite. Kersin, prašau pradėkite, nes kitaip niekad nebaigsime. Ačiū, panė pirmininkė, mėly kolegos ir kolegės, aš norėčiau trumpai pasakyti, kodėl aš anksčiau sakiau, kad e, neverta aptarinėti šios nuomonės, nes nebuvo ponios Širioter. Iš esmės, mano pranešimas yra labai susijęs su jos pranešimu. Todėl labai svarbu, kad ir ponia Širiotar dalyvautų aptariant šitą pranešimą. Taigi, ponia pirmininkė, mėly kolegos, mūsų kolegė ponia Širiotar socialinių reikalų komitete nagrinėja svarbę temą. Būtent klausimą, kaip mes galima išnaudoti darbo vietų potencialą naujoje tvarėje ekonomikoje. Jie apibrėžia šitą apibrėžti žalieji darbai arba žalioji ekonomika apžvelgia visą darbo vietų kūrimo potencialą ir iškelia svarbius klausimus dėl darbo vietų kokybės ir e, sąlygų, kuriomis žmonės dirba žalioje ekonomikoje. Jos pranešimas yra tikrai pavykęs ir labai padės mums. Būtent todėl, kad žalioji ekonomika tampa vis svarbesnė ir žada didžiulį darbo vietų kūrimo potencialą mūsų mūsų Europoje. Taip mano bent jau socialdemokratai. Mano nuomonėje region, regiono komitete aš e, pasistengiau atidžiai išnagrinėti jos pranešimą. Todėl aš galiu e, pasakyti, kad puikiai bendradarbiavau su socialinių reikalų komiteto atstovais. Ir e, aš taip pat atsižvelgiau į socialinius politinius klausimus. Deja, aš turėjau ribotą e, plotą, ta prasme, grafinių ženklų skaičių, kokio dydžio turėtų būti mano, mano nuomonė. Dėl to jinai atrodo tokia trumpa. Iš tiesų aš norėjau pabrėžti, kad struktūriniai fondai atlieka svarbų vaidmenį, kuriant ateityje darbo vietas, kuris būtų orientuotas į ateitį. Todėl mes turime pasistengti, kad kurdami žalios ekonomikos darbo vietas, mes turėtume remtis į ES paramą, būtent švietimo srityje. Nes, kaip žinome, švietimas yra labai svarbus įgyjant įvairias kvalifikacijas. Ir regionai bei savivaldybės čia turi didžiulę įtaką, nes jos žino, ko jiems reikia. Todėl aš manau, kad labai svarbu skatinti regioninę atsakomybę už kvalifikacijos kelimą arba švietimą. Ir tam reikia sukurti puikią struktūrą, kad būtų įgyjamas tinkamas išsilavinimas. Čia, pavyzdžiui, reikėtų kurti ir geresnę miestų infrastruktūrą arba regionų infrastruktūrą, nes būtent taip skatinamas mobilumas. Čia ir ponia Širiotar kalbėjo apie mobilumą. Nes mobilumas labai padeda žmonėms, kurie ieško darbo nuvykti tam tikrus atstumus, bei atvykti į, į darbo vietą. Ir tie žmonės paprastai keliauja pakankamai dažnai ir pakankamai toli, todėl būtini tinkami keliai ir infrastruktūra. Todėl tam reikalingas yra viešojo transporto, puikiai išvystytas tinklas, nes taip žmonės galės geriau e, rasti darbo vietas, kurios yra truputį toliau nutolusios nuo jų gyvenamosios vietos. Be to, reikėtų modernizuoti dabartinę infrastruktūrą. E, o tam galėtų padėti struktūrinių fondų lėšas. Dar kitas dalykas, kurį aš miniu savo nuomonėje, tai yra struktūrinių lėšų e, tvarumas. Tai būtent, kad e, įmonės galėtų gauti ES lėšas ir e, kurti darbo vietas. Ir neatsitiktų taip, kad tos įmonės, pavyzdžiui, porą metų kurtų darbo vietas, o paskui nustotų jas kurti. Mes turime užtikrinti, kad darbo vietos būtų kūriamos nuolat, ypač remiant ES fondams. Ir mes norėtume nuolat priminti Europos komisijai, kad e, bendrasis finansavimas ir bendruoju finansavimu e, finansuojamos priemonės yra labai svarbios. Taip išlaikomas tvarumas. Aš nenorėčiau, kad būtų remiamos įmonės, kurios sukuria trumpam laikui darbo vietas, o paskui savo fabrikus, pavyzdžiui, perkelia į trečiasią šalis. Po to aš dar miniu savo nuomonę Erasmus programą, tai būtent kuris skirta vietos ir regionų išrinkiesiams atstovams. Dabar kol kas neaišku, ar šis projektas bus vystomas ir toliau. Mes šiuo projektu turėtume paskatinti, kad gerąją praktiką būtų keičiamasi viename regione ir, pavyzdžiui, ir kitame keičiantis tam tikrais regionų atstovais. Taip, kad poli, tai politikai ir regionų atstovai, regionų darbuotojai, tarnautojai galės sužinoti daugiau vieni apie, apie kitus ir keistis gerąją praktiką. Todėl aš manau, kad turėtume užtikrinti Erasmus programos testinumą. Mili kolegos, tai mano pirmoji nuomonę. Aš tikiuosi, kad aš e, išnagrinėjau svarbiausius punktus, kurie būtų labiausiai e, svarbiausi regiono komitetui. Aš tikriausiai pa, galbūt ir papildžiau ponios Šerioter pranešimą ir tikiuosi, kad gausiu daug įdomių pasiūlymų iš jūsų visų. Čia dabar prasideda diskusijos ir visų pirma noriu suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Elizabet Šrioter pirma pasisakys. Äh, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė pranešėja, už e, pirmąjį savo pranešimo pristatymą ir apie tų darbų išvardyjimą, kurie buvo nuveikti. Mes jau pakankamai ilgai bendradarbiaujame, mes intensyviai diskutavome dėl įvairių klausimų. Tai yra iniciatyvinis pranešimas, E, būtent užimtumo komiteto ir šis pranešimas turi labai didelę reikšmę regionų komitete, nes e, būtent e, regionų komitetas ir sukuria pagrindinę struktūrą, kaip ir kur būtų kūriamos darbo vietos, kaip užimtumas skatinamas. Aš galiu tik trumpai pasakyti, kokia yra pranešimo struktūra ir kaip regionų komitetas čia įsitraukia į šį darbą. Šitas pranešimas yra susijęs su iniciatyva, kuri yra susijęs su tuo, kad 2020 e, m. Europos strategijoje yra pasakyta, kad reikia tam tikro ekologinio posūkio. Tai yra, mes turime žengti į žalį ekonomiką. Čia e, atsispindi įvairios nuomonės pirmininkaujančių šalių. Tai pavyzdžiui, Ispanijos, E, nuomonė, tai būtent, kad būtų e, kūrėmi nauji įgūdžiai, skatinami nauji įgūdžiai, kūriamos e, darbo vietos. Ir čia mes pabrėžiame labiausiai žalios ekonomikos darbo vietas. Čia visą tą, tą idėją išsivystė pokalbiuose su pirmininkaujančia šalimi. Užimtumo komitete aš išnagrinėjau apie 20 tyrimų susijusių su užimtumu. Ir G20, G8 konferencijose taip pat ši tema dažnai minima. Kalbama apie ekologinės e, e, darbo vietas, apie žalį ekonomiką. Taip pat e, užimtumo darbo, socialinių reikalų ministrai siūlo įvairias priemonės. Tačiau vienas dalykas yra aiškus, kad labai svarbi yra struktūra, sąlygos, būtent plėtojant užimtumo potencialą. Todėl e, regionuose būtina skatinti ekologinę ekonomiką ir e, darbo vietų kūrimą šioje srityje. Labai verta investuoti į šią sritį, tai mes turime nuolat pabrėžti. Mes turime tam tikrą politinę struktūrą, polit, e, politinę valią, ji yra, išlieka tokia pat stabili. Ir norėčiau pabrėžti, kad tik ten, kur ta politika yra stabili, ten mes galime išnaudoti užimtumo potencialą ten e, šimtai tūkstančių darbo vietų galima sukurta. E, tačiau, jeigu, pavyzdžiui, neskatinamas užimtumo politika, galbūt kiti regionai, kur politika užimtumo nėra tokia stabili, investuoja, sakykime, į, pavyzdžiui, namų renovaciją arba apšiltinimą, tai irgi pakankamai svarbus dalykas. Ir visi, visos šios temos yra labai susijusios su regiono komiteto veikla. Vadinasi, mums reikia uh, tam tikros politinės valios, kad būtų aiškiai pasakyta, mes norime ekologiškai modernizuoti mūsų ekonomiką, mūsų regioną arba mūsų miestą. Ir ponia Vestfalė jau aiškiai pasakė, kad, ir, e, kad mieste iš esmės ir atsiranda visos tos galimybės kurti žalį ekonomiką. Tai Nesvarbu, ar tai būtų mobilumo skatinimas, ar tai būtų namų renovacija, ar šilumos izolacija, energijos efektyvumas. Jeigu miestas nuspręs pereiti į žalį ekonomiką, jeigu parengs savo infrastruktūrą, pavyzdžiui, dviračiams, pėstiesiems arba ekologiškam transportui, tada būtent atsiras ir naujų darbo vietų, nes, pavyzdžiui, bus e, gaminama daugiau dviračių arba kelininkai turės daugiau darbo, statybininkai. E, Taip pat e, e, tą patį aš skaičiau ir daugelį tyrimų. Yra įvairūs skaičiai, yra optimistiniai duomenys. Ir yra, žinoma, yra pesimistiniai skaičiai, pavyzdžiui, kai yra netinkamos sąlygos vystyti žalį ekonomiką. Todėl svarbiausias klausimas užimtumo komitete. Ir aš manau, kad čia ir ponas Nistelrojus savo pranešime tai pabrėžė. Uh, kaip mes susijęsime mokslinius tyrimus su naujovėmis, su regioninė plėtra. Ar mes turėtume vystyti ekologinius mokslinius tyrimus, kaip mes reaguosime į klimato kaitą ir kaip mes e, visą šį darbą, e, bandomosius projektus susijusius su žalia ekonomika organizuosime regionuose, kaip mes skatinsime užimtumo potencialą. Taigi, ma, aš puikiai dirbau su ponu Nistelrojumi, aš manau, kad e, iš šio bendradarbiavimo atsirado puikus pranešimas. Ir jame atsispindi visi mūsų naujausi turimi duomenys. Labai svarbu, kad e, regiono komitetas e, būtinai įtrauktų savo regioninę dimenciją į, į šią į, užimtumo politiką, kad mes atsižvelgtume į visus lygmenis. kad mes galų galę galėtume nuspręsti, kad tai iš tikrųjų yra sąlygų kompleksas, e, kuris reikalingas e, skatinti užimtumui, skatinti ekonomikai. Čia aš e, dėl to sutariau su ponė Vestfal, mes einame bendra kryptimi. Akivaizdu, kad už to viso slypi reikalavimas, kad struktūriniai fondai būtų investuojami į e, regionų plėtrą, nes be subsidijų mes nieko nepadarysime, nei infrastruktūros išplėsime, nei darbo vietų sukursime. Tačiau e, šitą e, politiką, regioninę politiką tikrai atsipirks, jeigu mes tikrai investuosime į ją daug, nes tai bus sukurta ir darbo vietų ir užtikrinta ekonomikos plėtra. Ačiū. Kiti nuomonių rengėjai ne, neišreiškia noro pasisakyti, nebent pranešėjai dar nori pasisakyti. Jei ne, kitaip ponas Blasekas. Panové, ja jsem velmi rád, že při tvorbě pracoval. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, esu dėkingas pranešėjai už tai, kad jį sutelkė dėmesį į miestų transportą darbo vietų kūrime, nes manau, kad čia slypis didžiulis neišnaudotas potencialas. Taip pat manau, kad daugeliu savivaldybių ir miestų tai yra prioritetinės rytis. O problema slypintame, kad e, teikiama labai daug projektų, bet turime per mažai lėšų juos finansuoti. Todėl turime kreiptis į savivaldybės ir vyriausybės, paraginti jas skirti šiems projektams daugiau lėšų nes būtina numatyti lėšas, pavyzdžiui, kad būtų galima įsigyti naujus, naujas transporto priemonės, ne tik tobulinti infrastruktūrą. Taigi turime atidžiai pasižiūrėti, kaip skirstamos lėšos. Erasmus projektas skirtas vietos valdžios pareigūnams ir regioninių institucijų darbuotams. Manau, kad šiai programai yra pakankamai lėšų, tačiau jos iki galo nepanaudotos. Ir pavyzdžiui, iki šiol buvo tik parengta studija. Mums nepavyko nusiųsti vietos valdžios institucijų darbuotojų į sukviesti juos į mainų programas. Manau, kad čia galima būtų daugiau nuveikti. Ačiū dabar ponas Lambert Van Nistelrooy. Eh, Ačiū. Noriu padėkoti už visą atliktą darbą. Manau, jog reikėtų šio klausimo svarstymą susijęti su uh, teritorinio matmens aptarimu e, darbo vietų kūrime ir žalioje ekonomikoje. Pavyzdžiui, 2020 strategija man atrodo išmintingesnė ir ekologiškesnė, žalesnė, tačiau būtina išplėtoti vietos viziją, kurie apimtų šį matmenį. Ir reikėtų, kad e, vyktų darbas vietos ir regionų lygmenių. Užimtumą galime paskatinti tik tuo atveju, jeigu taikysime integruotą viziją. Ir mes šiame komitete tai nuolatos kartojame. Kalbame, kad reikia atsižvelgti į teritorinį matmenį ir taikyti integruotą požiūrį. Ir kad tai turi būti iš ankstinė lėšų panaudojimo sąlyga. Taip pat Noriu pabrėžti, kad mums reikia gero koordinavimo, taip pat tinkamų tvirtinimo procedūrų įvairiais lygmenimis. Manau, mums pasiseks sukurti darbo vietų, jei regioninės iniciatyvos, miestų iniciatyvos e, nusekliai atitiks e, nacionalinių regioninių lygmenių nustatytus tikslus, nes dažnai stebime pastangas išradinėti iš naujo dviratį. Ir šiame Europos komisijos kom komunikate kalbama apie elektroninės transporto priemonės. Atsiprašau, apie elektrinės transporto priemonės. Vėlgi, manau, kad reikia koordinuoti miestų pastangas, reikia ir decentralizuotų iniciatyvų, tačiau vėlgi reikia nepamiršti ku, į ką mes sukoncentruojame savo pastangas. Mes norėtume pateikti pakeitimą ir e, jame išvardinti šias, šios pasiūlymus, bet jūs jau išvardinote svarbius prioritetus. Aš tik tai norėjau pasidalinti šiais papildomais pastebėjimais. Uh, Prašau, nepa, nepastebėjau, kad žodžio prašė ir ponas Kovačiakas, APP e koordinatorius šiuo klausimu. Да. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз искам да благодаря първо на докладчика за това предложение, проекто предложение за нашето. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už pateiktus pasiūlymus. Visiškai pritariu nuomonės projektui ir tam, ką pasakė kolegos. Vietos institucijos ir asociacijos turėtų aktyviai dalyvauti, užtikrinant švietimą. O kai Europos institucijos pateikia svarbius dokumentus, pavyzdžiui, 2020 m. strategiją, pavyzdžiui, susijusias su judumu, tai neturėtume pamiršti, kad judumas, žalia politika ir tai, kad naujosioms valstybėms narėms reikia vytis šiuose srityse ne tik techninė prasme infrastruktūros srityje, bet ir fizinė prasme. Nepaisant to, mane šiek tiek stebina pasiūlymas siekti visiško užimtumo, užimtumo visuomenės. Aš esu gyvenęs socializmo sąlygose, kur visiškas užimtumas buvo, jeigu leisite tai pasakyti, realybė, bet abstrakti realybė. Ir aš stebiuosi, ar įmanoma iš vis pasiekti visiško užimtumo visuomenėje. Toliau ponas Angurakis. Ačiū, ponė pirminkė. Turiu keletą pastabų. Visų pirma, mane nustebino ponios Westfall pozicija šią temą. Tuoj paaiškinsiu. Kalbame apie viešai transportą ir taip toliau. Ir aš nežinau, visa tai turėtų būti ekologiškos ekonomikos dalimi, o šalyse, tokiuose kaip Graikija, yra rimtų problemų. Tačiau nemanau, kad tai yra susijęs su aptariama tema. Ką reikėtų čia įtraukti, be jokios abejonės? Daug pinigų, pinigų bus e, skiriama ekologiškai ekonomikai, nes tikimasi, kad tai mums padės išbristi iš krizė, su kuria susiduria kapitalizmo sistema. Tačiau problema yra ne tiek prisidėti prie diskusijų apie ekologišką ekonomikos, tai ir taip įvyks. Frankfurto Allgemeine Zeitung paskelbė straipsnį apie tai, kokią pažangą pasiekė Kinija, taupydama energiją palyginti su Vokietija ir tarptautinėmis rinkomis visa kita, man atrodo, yra antrinės reikšmės dalykai. Pone Pirinkė, aš noriu pasakyti, kad tam, kad tai, kad jeigu ši strategija pagrįsta pelnu, tai taip bus ir toliau. Ir užimtumo tikslų bus neįmanoma pasiekti. Konkrečiai galiu pasakyti, kad aš, na, šiaip pritariu uh, tam, kad šis sektorius yra svarbus. Tačiau iš tikrųjų turime iš tikrųjų už, įvaldyti tas ekologiškas technologijas. Tai padeda bendrovės. Tačiau vis tai susiję ne tik su miestais. Kita rimta problema yra ta, kad periferiniuose regionuose, ne tik Graikijoje, bet ir kitur, bus statomas didžiulės vėjo jėgainių E, įmonės saulės e, baterijų įrenginiai, kurie turės e, didelės įtakos ir aplinkai. Ar mes norime tų didžiulių plotų vėjo gainėms ir saulės baterijoms? Tai yra, juk yra ekologiškos ekonomikos dalis, ar ne? Tik kaipgi bus? Kalbame apie miestus, apie nuotekų valymą atliekų perdirbimą ir turime didžiulių problemų. Ne tik Graikijoje, bet, pažiūrėjau, ir Slovenijoje, kitose ES šalise. Ar tokios technologijos yra ekologiškos? Trečia. Akivaizdu, kad kai kalbame apie naujus pramonės sektorius ir naujas technologijas, galime tai vertinti regioniniu požiūriu, kaip ir buvo minima pranešime, dėl kurio neseniai balsavome. Tačiau taip pat kalbam apie bendrovės ir sektorius, kuriuoms reikia masto ekonomikos. Taigi aš nemanau, kad vienas regionas gali išspręsti problemas ir viena šalis negali išspręsti visų problemų. Jeigu neturėsime sąlygų masiniai gamybai ir masiniam eksportui, kaip mes išsisuksime? Ar turime, turime siekti jų konkurencingumo ar ne. Kadangi norime pasinaudoti kaip galima daugiau socialinių fondų, sanglaudos fondų, turime numatyti specialių, konkrečius e, konvergencijos kriterijus kurie nebūtų susijęti su gamybos rodikliais regionuose. Kad galėtume taip pat e, kompensuoti ir pramoninį atsilikimą, su kurio susiduria daugelis valstybių ir regionų. Aš taip pat esu labai dėkingas abiem pranešėjams, iš poniai Vestalį, iš mūsų komiteto ir poniai Širiodarą, už tai, ką jos mums čia pateikia. Jeigu mes kalbame apie sanglaudos politiką, apie regioninę politiką, tai viena iš pagrindinių temų yra ypač skatinimo politikos atžvilgių, kad reikia skatinti regionus, kad didėtų jų konkurencingumas ir taip būtų kūrimos darbo vietos. Mes dabar diskutavome dėl Lisabono strategijos, e, dėl to, kad 2010 m. Lisabono strategija nepasiteisino, ten buvo stengiamasi e, paversti Europos Sąjungą pačią dinamiškiausią ekonomiką pasaulyje ir inovatyviausią. O dabar mes turime naują strategiją. Europos Sąjunga 2020-ieji, dabar mes staiga esame lyderiai kovodami prieš klimato kaitą ir dabar sukursime ateities uh, technologijas, kurių dabar kaip tik ir laukia visas pasaulis. Čia tik trumpai. Ir Lisabono strategijoje buvo tam tikrų dalykų, e, dėl kurių mes iki šiol diskutuojame savo komitete. Tai būtent e, sanglaudos politika. Jeigu nuo 2004 iki 2007 metų į ES įstojo 12 naujų valstybių, Ir e, daug senųjų valstybių narių per sąjungos politiką padėjo joms, e, skirdamos didžiulės lėšas. Tai e, nors regionai yra skirtingi, tačiau vis dėlto jų pragyvenimo lygis, jų e, tų žmonių ten gyvenančių gyvenimo kokybė padidėjo. Tai yra sėkmė. Nes regionų politika turi būti svarbi ES piliečiams turi jiems padėti šalims, regionams. O žmonėms yra svarbiausia, kad jie e, finansų krizės akivaizdoje išlaikytų savo darbo vietas arba bent jau galimybę būti vėliau įdarbinti. Aš manau, kad tai yra viena iš pagrindinių temų, kai mes kalbame apie regioninę ir struktūrinę politiką mūsų komitete. Ir aš norėčiau padėkoti abiem pranešėjams. Galbūt jos e, nelabai išsamei, tačiau e, e, panešėjot ir kaip tik ir pasakė, kur yra stimulai regioniniai plėtrai ES, kai mes kalbame apie tai, kad turėtų būti skatinamas moksliniai tyrimai, inovacijos, kad taip bus kuriamos darbo vietos ir kad taip vyks tvari miestų plėtra. Čia mes kalbėjome apie būsimą sąjungos politiką ir būtent ten buvo pabrėžta šita miestų dimencija, miestų plėtros dimencija. Todėl e, būtina, kad e, ši regioninė politika vyktų e, vietos regionų lygmenių, kad būtent nepra, neprarastume realybės jausmo, kad būtų kūriamos darbo vietos ir būtų tinkamai suformuoluota regioninė politika. Labai ačiū. Johanas Seleris buvo paskutinis, norėjęs pasisakyti, daugiau kolegų nenori kalbėti, tai prašom, Manesku. Uh, colegii mei înainte, uh, doresc doar să felicit uh, raportoarea pentru um,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 Uh, tinerilor și în dobândirea acestora de, de noi competențe. Mulțumesc! Vestfal. Ačiū. Ar ponė Vestfal norėtų dar pasisakyti? Jei tai prašau. Aš tik tai trumpai kalbėsiu. Aš norėčiau padėkoti visiems kurie pasisakė šiuose diskusijose. Taigi, į ką aš atsižvelgsiu. E, iš esmės, nesvarbu, kad man buvo sutikta nedaug vietos popieriaus lape išreikšti savo nuomonį, tačiau e, aš e, teisingai apibrėžiau mūsų bendrą liniją. Visų pirma, kad mes bandysime išlaikyti šitą bandomąjį projektą Erasmus ir kad mes bendradarbiausime su vietos ir regiono politikais įvairiais lygmenimis spręsdami įvairius klausimus. Aš pati aš esu e, savivaldybės politikė ir aš žinau, kad e, yra labai svarbu savivaldybės lygmenių priimti tinkamus sprendimus. Jie taip pat galėtų prisidėti prie ES bendros politikos. Dabar dėl užimtumo ir e, ponas Seleris kaip tik sakė, tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Mes a, e, turime išlaikyti kuo daugiau darbingų žmonių kad jie neprarastų savo įgūdžių ir kad jie galėtų ateityje vis dėlto būti įdarbinti. Čia mes turime sukurti tam tikras tinkamas sąlygas, e, būtent e, šio, tose darbo vietose. Čia mes neturime kurti bet kokių darbo vietų, mes turime užtikrinti atitinkamą lygį. Mes turime taip pat atkreipdėmės į tam tikrus klausimus, kuriuos minėjo uh, kiti kolegos. Ir iš anksto norėčiau padėkoti uh, kolegoms kad šis pranešimas yra toks pavykęs ir kad jis bus dar geresnis ateityje. Labai ačiū. Dabar galime baigti diskusiją šio klausimu. Noriu priminti kolegoms, kad pakeitimų terminas yra gegužės ketvirtos dienos vidurdienis. Dėl pranešimo balsuosime, dėl nuomonės balsuosime birželio 22 dieną komiteto posėdėje. Labai ačiū pranešėjai, šešėliniams pranešėjams. Ir dabar galime perėti prie kito darbo atrakės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisija. Direktorius Rudolfas Nisleris atvyko pas mus. Tema yra bandomųjų projektų svarstymas. 2009 metais jie buvo įsteigti mūsų komiteto prašymu Mes prašėme generalinio direktorato pateikti informaciją prieš keletą mėnesių apie pažangą. Gavome generalinio direktoriaus Dikaner laišką vasario mėnesį, jis buvo išsintinėtas visiems kolegoms. Ir šiandien noriu pasveikinti regio generalinio direktorato atstovus ir tikiuosi, kad gerai padiskutuosime apie šios bandomasius projektus. Tikriausiai žinote, kad mes šiuo metu rengiame sprendimą dėl, dėl tolesnių veiksmų. Dėl 2011 metų biudžeto ir netrukus bus priimti sprendimai ar tęsti projektus ar ne, tai priklausys, aišku, nuo to, ką išgirsime ir iš jūsų. Ir dabar dar galvojame apie potencialius kitus bandomosius projektus. Todėl šiandien labai svarbu yra pasikalbėti apie tai, nes tai svarbu mūsų sprendimams, kuriuos reikės priimti komitete. Taigi, direktorius Rudolfas Nisleris pirmiausia. Labas rytas noriu padėkoti Jums už tai, kad vyksta toks keitimasis nuomonėmis. Kaip Jūs teisingai pastebėjote, mes vasario mėnesį parengėme padėties įvertinimo ataskaitą ir šiandien draugė su kolega norėčiau pristatyti kitus dokumentus. Čia yra ir kolegos, kurie um, dirba su šiais dokumentais kiekvieną dieną. Nuo vasario mėnesio vyko daug dalykų ir mes norėtumėme jūs informuoti apie dabartinę padėtį. Be keturių projektų, kuriuos jums pristatysiu e, regi, regio direktorato vardu, noriu pasakyti, kad yra ir įmonių direktorato atstovas, kuris kalbės apie eksperimentinius projektus vykdomus tekstilės sektoriuje. Ir tai bus kitas pasisakymas. Taigi naudosios skaidrėmis savo pasisakymo metu ir norėčiau pristatyti jums e, vykdomus projektus, kad susidarytumėte nuomonę, kokia dabar yra padėtis. Taigi visų pirma, e, Europos mastu vykdomas e, koordinavimas skirtas Romų bendruomenės integravimo metodams. Šiame projekte stengiamės spręsti problemas, su, kuriam, su kuriamis susiduria Romų bendruomenė. Ir skleidžiame integruotą požiūrį, kaip spręsti tokių bendruomenių problemas. Ir šis eksperimentinis projektas siejamas su įvairių priemonių ir veiksmų mm, įtraukimu į kit, visas kitas programas. Manome, kad šis eksperimentinis projektas turėtų teigiamai um, turėtų duoti teigiamų rezultatų šiame darbe, kad tai turėtų duoti naudos toms bendruomenėms. kad parengt, prieš parengdami šį projektą mes plačiai konsultavome su suinteresuotų e, bendruomenių atstovais. Pavyzdžiui, 2009-aisiais birželio mėnesį surengėme seminarą ir po visų įvykusių diskusijų mes bandėme išsiaiškinti, kurie veiksmai būtų naudingiausi ir labiausiai pageidaujami šiame projekte ir tuo pagrindu rengėme šį projektą. Noriu pristatyti, kad mm, nusprendėme, jog yra keturi prioritetai, kur, į kuriuos turime sutelkti, m, mm, sutelkti dėmesį vykdydami projektus. Visų pirma, vaikų švietimas ir vaikų priežiūra globa. Švietimas yra svarbiausias dalykas, užtikrinant tų įvairiais aspektais uh, Mm, atsiliekančių bendruomenių pažangą. Ir mes rėmėmės sukaupta pažangiaja praktika čia ir bandėme taikyti novatorišką požiūrį šiuo aspektu. Kita veiksmų sritis - tai mikrokreditavimas ir ir individuali veikla, individualus darbas. Kaip žinote, Romų mm, tautybės atstovams dažnai sunku rasti darbo, ypač, pavyzdžiui, valstybės aparate. Ir dažnai žmonės pradeda savo individualią veiklą, įmasi kažkokio verslo. Todėl buvo pasiūlyta parengti priemonės, kurių tikslas skatinti tokių verslumą ir teikti mikrokreditus. Pavyzdžiui, 4000 eurų e, kreditas e, bus pakankamas, kad žmogus galėtų nusipirkti automobilį, vežioti prekes ir vystyti savo smulkų verslą. Trečia mūsų veiksmų sritis tai informavimas ir informacijos sklaida. Viena vertus tai informacija plačiai visuomeniai apie konkrečias problemas, su kuriamis susiduria Romų tautybės bendruomenė. Ir taip pat informacija apie tai, kokiomis sąlygomis ta bendru, tos bendruomenės gyvena. Kita vertus tai yra informacija e, apie priemonės skirtas pačiai Romų bendruomeniai. Bandome plėtoti abipusių supratimą ir pritarimą apie, dėl to, kas būtų naudingiausia tai bendruomenė ir kad nesimtumėme priemonių, kurios duotų priešingų rezultatų. Ir ketvirtas rytis - investavimas į e, duomenų rinkimo ir vertinimo įrankius ir metodus. Manome, kad mums reikia daugiau informacijos tam, kad ateityje galėtumėme parengti aktualius pasiūlymus konkrečiose politikos srityse. Regio direktoratas e, yra ta, ta vieta, kuri gyventina šiuos projektus, tačiau mes nusprendėme įgyvendinimo etape pasitelkti pagalbą iš išorės, nes mes neturime galimybių ir, ir išteklių patys viską įgyvendinti ir nusprendėme įtraukti papildomų veikėjų gyvendinant šios projektus. Taigi buvo paskelbtas e, pasiūlymas, bandėme pritraukti partnerius į šį projektą. Vertinimo procedūra vyko 2009-aisiais, vyko susitikimai su vertinimo komitetu ir po to mes e, organizacijoms, kurias išsirinkome, nusintėme laiškus, padarėme tai 2010 m. kovo mėnesį ir dabar su tomis organizacijomis, kurias atsirinkome, deramės dėl įvairių projektų įgyvendinimo. Mes ketiname su jais dirbti ateinančiais metais. Visų pirma, dirbsime Romų E, informavimo srityje, pasinaudodami tam skirtų fondų, tas lėša bus tos e, e, lėšos bus skirtos vaikų švietimui, taip pat kitas organizacija, kurią išsirinkama Polgar Lapitvani, E, sritis, kurioje jie dirbs, yra e, mikrokreditai. Ir dar viena organizacija, kurią pasirinkama Spolų International, tai yra informavimas ir informacijos sklaida. Mes nusprendėme e, su, susijęti, sudėti į vieną fondą savo ir jungtinių tautų lėšas ir iš viso numatyta skirti 400, numatome skirti 400 tūkstančių eurų jungtinių tautų vystimosi programai, bendarbiaujant su e, pasaulio banku ir panaudojant tas lėšas bus e, rengiami veiksmingesni informacijos rinkimo ir vertinimo metodai. Tos organizacijos jau praeitie veikia, aktyviai veikia Romų mm, bendruomenių integravimo srityje, todėl nusprendėme sutelkti savo pastangas kalbant apie 2010-uosius, tai šių metų rudenį rengiamės, rengiamės organizuoti konferenciją skirtą domenų rinkimui ir vertinimui. Ir kaip matote, mes rengiamės e, pakabinti didžiulį plakatą ant Berlemonto pastato. Šis e, plakatas kabėjo e, balandžio mėnesį, kuomet pažymėjome tarptautinę Romų dieną, balandžio 8. Tai tiek apie, apie tai, kaip mums sekasi gyvendinti projektus skirtus Romų bendruomeniai. Jums leidus pereisiu prie antrojo projekto. Tai yra Erasmus programa skirta išrinktiems vietos ir regiono atstovams. Kai pradėjome svarstyti tuos eksperimentinius projektus, mums buvo sunku suprasti, suvokti pradžioje, kokiu keliu reiktų eiti. Iš pat pradžių buvo aišku, kad tas uh, projektas pareikalaus daug lėšų ir iš komisijos, bei taip pat supratome, kad e, tai kad, kad ir galimi kandidatai taip pat turės prisidėti, nešti savo indėlį. Kalbu apie vietos valdžios išrinktus atstovus. Ir taip pat priėmė išvados, kad jeigu norime rimtai įgyvendinti tokį projektą. Mums reikia geros e, ataskaitų teikimo metodologijos ir kad mums reikės e, pasitelkti įrodymus, e, argumentus, kaip, kad, rodytumėte, kad rodytumėme, kad tai yra naudinga priemonė. Ir taip parengėme konkrečius veiksmus. Mes manome, kad šis projektas, ši priemonė galėtų būti indėlis į ilgalaikį uh, pajėgumų kūrimą vietos lygmenių. Ir būtent į tai sutelkėme dėmesį, į tą ilgalaikę perspektyvą rengdami šį projektą. Bandėme išsiaiškinti, kaip e, praktiškiausia būtų įgyvendinti šį projektą ir nusprendėme pradžioje parengti galimybių studiją pasitelkėme Silkėme rangovą, Ekotek, eh, Ekoris ir ši organizacija aiškinosi, kokie būtų eh, to, to, tos tikslinės išrinktų atstovų grupės interesai. Buvo pasirinkta tam tikra grupė. Ir bandėme surinkti informaciją apie tai, kokia judumo schema judumo sistema galėtų būti pasirinkta. Ir rangovas turėjo pateikti mm, rezultatų turėjo parengti studiją iki 2010 sausio, tačiau e, šiek tiek vėluoja. Ir dabar galutinė pateikta ataskaita yra dar svarstoma. Komisijoje jį dar yra svarstoma. Ir aš norėčiau pateikti m, mm, tokias preliminares išvadas kurias tuo tarpu dar analizuojame ir nagrinėjame. Taigi, ką išsiaiškinome. aiškinomės, per kiek laiko galėtume įgyvendinti šį projektą. Taip pat bandėme išsiaiškinti, kokių finansinių įnašų reikėtų. Ir paaiškėjo, kad reikia atsižvelgti ir į vairiausius kitus aspektus, pavyzdžiui, kalbinis barjeras. Kaip išspręsti štai kokį klausimą? Dažnai vietos lygmenių mm, politikai, išrinkti politikai ne, nemoka daug užsienio kalbų. Taip pat aiškinomės, kiek to, tokiuose mainų programuose kiek laiko tie, tos mainų programos turėtų vykti. Nusprendėme, kad keturi mėnesiai yra tinkamiausias laikotarpis. Per, per tokį laikotarpį galime pasiekti apčiopiamų rezultatų, konkrečių pokyčių. Ir nusprendėme, kad nereikia akcentuoti atskirai kažkokių temų, kad veiksmingiau būtų to nedaryti. Pirmininkė taip pat noriu Jūs informuoti, kad mes domėjomės, kokį, kaip vykdomos panašios mainų programos, kurias šiuo metu vykdo komisija kitose sritise ir bandėme išsiaiškinti, kokiu išteklių reikėtų ir e, ko, ko, ko, kokios, kokie tų programų trūkumai buvo pastebėti. Ir Taip pat noriu pasakyti, kad tas, tas pasiūlytas mainų programos modelis jokių būdų nėra kažkokia turistinė veikla. Mes norime, kad šios programos apimtų pridėtinę vertę ir kad tai būtų keitimos informacija, mokymosi, dalinimosi žiniomis procesas. Mes surengėme 11 seminarų su e, interesų grupių atstovais, 11 valstybių narių, atsiprašau, 9 valstybėse narėse. Ir noriu pasakyti, kad bendrai e, įspūdžiai, kuriuos surinkome iš šių renginių, yra labai teigiami. Kad yra didžiulis susidomėjimas to, tokiomis programomis. Tačiau buvo, išgirdome ir, pavyzdžiui, susirūpinimo balsų dėl, dėl to, kad žmonės nebūtinai turės tiek laiko ir galės jį skirti tokiai mainų programai. Taip pat sužinojame, kad e, ne visada vietos valdžios atstovai turės galimybę įnešti savo finansinį įnašą į tas programas. Tai ta, tuos klausimus tuo tarpu nagrinėjame. Taigi, koks bus kitas žingsnis vykdant šį projektą? Kaip žinote, mes norime kad programa būtų naudinga. Ir kaip ponas Hanas vakar e, komitete pasisakydamas kalbėjo, mes e, norime nepamesti iš akių globalaus to projekto um, požiūrio. Ir bandome išsiaiškinti, kas būtų naudingiausia, koks metodas būtų naudingiausias, rengdami konkretų pasiūlymą. Taip pat dar norime išsiaiškinti, kokių papildomų galimybių egzistuoja, pavyzdžiui, bendarbiavimo programuose, ar galima jas pasitelkti ir ar tai būtų išmintingiausias e, kelias eiti priekin ir, kad, ir ar pasitelkę tas programas mes galėtumėme tenkinti visus poreikius, e, kurių, kuriuos išsiaiškiname susitikę su vietoje išrinktais atstovais. Tuo tarpu dar būtų per anksti konstatuoti, kurią kryptimį mes iš tikrųjų norėtume eiti. Labai prašyčiau jūsų mums skirti dar laiko, kad mes dar atidžiau išnagrinėtume situaciją ir parengtume tikrai pagristus pasiūlymus, kurie būtų paremti ir faktais ir kad mes išspręstume iškylančius sunkumus. Taigi mes dar norime padirbėti ir po to pristatyti jums rezultatus, kurių iš mūsų tikitės. Kita, dėl kitos e, bandomosios programos paprašysiu kolegą papasakoti. Tai yra apie regionės politikos skatimą globaliu mastu. Labas rytas, pirmininkė, ačiū už kvietimą į komitetą ir pasisakyti apie šį svarbų bandomąjį projektą. Kaip žinote, ši sritis jums artima, kai jūs dirbote komisijos nare, atsakinga už regionų politiką. Ši politika buvo sparčiai plėtojama būtent dėka tų išteklių, kurie buvo skirti bandomiesiams projektams. 9 metais buvo skirti 2 milijonai eurų ir pusantro milijono šiais metais. Labai trumpai noriu priminti, kodėl, kodėl mes visų tuo užsimame. Interpretuojant mums suteiktą mandatą, kurį mums suteikė Europos parlamentas, mes bandome veiksmingai prisidėti prie strateginės partnerystės tarp komisijos ir trečiųjų šalių kūrimo. Esant paklausai iš tų trečiųjų šalių artimiau bendradarbiauti regioninėje politikoje. Yra didžiulė paklausa teikti informaciją, kaip ES vykdo savo regioninę politiką. Antra, mes dalyjamės gana didelę ES patirtimi ta patirtis siekia daugiau kaip 20 metų, būtent kaip vykdyti regioninę politiką, ypač e, daugia pakopio valdymo kontekste. Taip pat prisėdame prie ES įvaizdžio skleidimo tartunių mastų ir galiausiai per regioninę politiką turime puikių galimybių paaiškinti trečiosiam šalims, kas yra mums artima kokios vertybės yra artimos. Pavyzdžiui, atvirų rinkų srityje, o tai yra viena iš regionės politikos sąlygų, pavyzdžiui, viešiai pirkimai, tvari plėtra, aplinkos apsauga ir galimybių lygybė. Tai yra sąlygos, kuriomis remiantis vykdoma regioninė politika ES. Ir tai gali būti įdomu mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Vykdant šį bandomąjį projektą 2009 metais mes galime suskaidyti savo darbo programai pagal keturias kategorijas. Pirmiausia, organizavome e, konferencijas ir seminarus, be to rengėme mainus ir mokymo programas e, pareigūnams, kurie užsieima regionę plėtrą. Be to pradėjome studijų procesą ir galiausiai parengėme viešųjų ryšių priemonės. Nenorėdamas per daug užimti jūsų laiko, kalbėdamas apie vieną tik tai bandomąjį projektą, norėčiau šiek tiek papasakoti apie veiksmus, kurie iš to sekė. Pavyzdžiui, gegužės 11-12 dienomis surengėme pirmą regionų valdymo globaliame kontekste konferenciją Briuselėje. Jame dalyvavo 300 dalyvių. Taip pat rengėme seminarą ASEAN šalims. Taip pat įvyko aukščio lygio susitikimai e, Briuselėje, daugiausia regioninių atvirų durų dienų e, rėmose ir taip pat rengėme susitikimus bendradarbiavimo srityje e, plėtojant ryšius su Vakarų Afrika, ypač Burkina Faso. Kiti veiksmai tai buvo mainai, pareigūnų mainai ir švietimo programos. Ypač aktyvus buvo Brazilai, 40 atstovų lankėsi ES regionuose ir domėjosi, kaip yra organizuojama ir gyvendama regioninė politika, kokie yra prioritetai, kaip sprendžiami e, region, e, geografiniai sektorių priklausomumo klausimai ir taip toliau. Toliau keitėmės e, pareigūnai su Kinija ir Anglijos pietrytinė dalimi. Ir buvo domimas brandolių kūrimu ir valdymu, ypač e, aplink Kembridžą ir galiausiai surengėme šešių Centrinės Amerikos atstovų vizitą į du Ispanijos regionus, remiantis tais pačiais principais kaip ir Brazilų atveju, būtent pasidomėti regioninės politikos iššūkiais ir metodika. Centrinės Amerikos valstybės yra įdomios, nes šiuo metu vyksta uh, diskusiją apie tai, kad būtų galima sukurti virš nacionalinį vystimosi fondą toms šioms šalims. Ir jie ieško modelio tam fondui. Vienas iš, viena iš galimybių būtų ES regionės plėtros fondas ir sanglaudos fondas. Trečia veiksmų sritis tai buvo studijos. 2009 metais buvo rengiamos studijos, apibrėžiamos studijų sąlygos ir rengiame studijas su Ukraina, dėl kokie iššūkiai kyla Ukrainos regionams. E, domėjomės tarpastybinėmis problemomis e, Latino Amerikoje ir vėliau šiemet taip pat bus surinkta konferencija, kur bus pateikti studijos pradiniai rezultatai Ekvadore. Taip pat rengiame studiją apie regioninės inovacijas Merkosūro šalise ir SBO, EBPO e taip pat mums padeda peržvelgti teritorinės problemas Brazilijoje. Tai yra veiksmai, kurie buvo pradėti 9 metais, o konkretus rezultatai paaiškės šiais metais ir galbūt kitų metų pradžioje. Ir pagaliau parengėme viešų rykščių priemonės eksportui, taip sakant. Regioninės politikos srityje, kai kas iš jūsų galbūt esate matėte informacinį paketą, kurį mes parengėme, kuris vadinasi Europos regioninė politika ir įkvėpimas šalims už ES ribų su klaustuku. Uždėjome ten klaustuką, nes Mes, aišku, nenorime primesti savo nurodymų, kaip vykdyti regioninę politiką, tačiau principai, kuriuos mes naudojame per 20 regioninės politikos metų, yra naudingi tokio dialogo kontekste. 2020 metais bus tęsiamas darbas, kai kuris darbas jau pradėtas per panaudojant biudžeto išteklius 2009 e, metais. Tačiau yra jau keletas veiksmų numatyta ir šiemet. Pavyzdžiui, paėmėme Brazilams rengiant atvirų durų dienas, pagristas e, Bruselio atvirų durų e, patirtimi, skirta Brazilijos regionės politikos klausimams taip pat dirbame su Argentina, finansinės kontrolės, audito, informacinių sistemų srityje taip pat dalyvausime susitikimuose su Kinijos atstovai Šanhajuje, kur vyks ekspozicija. Filipinai ir Vietnamas taip pat norėtų pagilinti dialogą su e, komisija ir galbūt EBPO. Toliau dirbame su Ukraina ir paprašome paramos pietų, gavom paprašymą suteikti paramą Pietų Afrikai ir Australijai. Tačiau daugiausia dėmesio skiriame keturiam šalims, su kuriamis esame pasirašę memorandumus, tai yra Kinija, Rusija, Brazilija ir e, Ukraina. Ir, aišku, stengiamės patenkinti ir kitus um, prašymus, atsižvelgdami į išteklių uh, turėjimą, prieinamus išteklius. Sunku pasakyti, kokia bus tolesnė darbų programa, tačiau paprastai, kai vienoje srityje bendradavime susidurime su problemomis dėl administracinių uh, problemų, kita šalis įmasi uh, vadovavimo. Pavyzdžiui, 9 metais mes mažai bendravavome su Rusija, tačiau dešimtais metais bendravimas pasidarė daug aktyvesnis. Ir priešingai, devintais metais aktyviai dirbame su Kinija, o dešimtais metais atrodo šis e, bendravimas yra ramesnis. Taigi neįmanoma numatyti viso darbo krūvio, tačiau galime pasakyti, kad paklausa yra daug didesnė negu galime patenkinti. ir įvairios pasaulio šalių administracijos domisi mūsų sanglaudos politikos modeliu, kurį taikome Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad atskirai tiesiog kaip mūsų direktoratas izoliuotai labai sunkiai susidorotų su šią paklausą. Ir parama, kurią mes gavome iš bandomųjų projektų, leido mums e, pasiekti labai naujoviškų mainų ir bendradavimo projektų. Todėl aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už šią paramą. Galiu tai aiškiai pasakyti poniai Hübner, Lambertui Van Nistelrooy, su kuriuo artimai kontaktuojame įgyvendinami šią darbo programą per pastarosius pusantrų metų. Na ir pagaliau tie, kas pas mus dirba komisijoje šiais klausimais, tai mums buvo puikia galimybė pasižiūrėti į veidrodį mums patiems ir paklausti, ką mes darome regionės politikos srityje, nes į šį klausimą turime atsakyti prieš tai, kol prieš bandant paaiškinti tai trečiosiam šalims. Taigi, ačiū visiems uždėmesi ir ačiū už jūsų paramą dirbant su šiais bandomaisiais projektais. Like to... Ačiū, Roni. Aš norėčiau e, padaryti tam tikras išvadas ir pateikti tam tikrą informaciją apie e, mūsų veiksmus, kurie yra vadinami iš esmės parengiamaisiais veiksmais, tai teikiant ypač mikrokreditus. Ir e, šiais parengiamaisiais veiksmais mes e, bandysime suteiksi 8 milijonus eurų mikrokreditais, kurie bus naudojami derinant juos su kitomis lėšomis E, Žesmin, pavyzdžiui, e, programoje. Tai yra gebėjimų stiprinti skirta e, programa, mikrofinansavimo institucijoms skirta stiprinti programa. Ir taip pat, taip pat su kitomis institucijomis, kurios padės teikti mikrokreditus. Taigi mes pamandysime visas šias priemonės sutelkti į vieną bloką ten bus skiriamos įvairios lėšos, įvairios institucijos sandarbiaus ir taip mes galėsime palengvinti mikrokreditų teikimą. Keli milijonai bus paskirsti į a, dvi kryptis, tai yra a, EIF visų pirma a, bus atsakingiausia institucija a, už šių lėšų tvarkymą. A, toliau bus Žesmin ir EIB. Ir taip pat uh, EIF e e, kontroliuos visą šių lėšų skirimą. Mūsų e, partneriams iš Europos investicinio fondo. 2009 metais mes steigėme 4 milijonus, o 2010 metais bus skirima 3 milijonai šiems tikslams. Čia e, su EIF mes e, sudarėme tam tikrą paskolos e, susitarimą ir čia mes papildysime tas lėšas, kurios buvo skirtos Europos parlamento sprendimu. Tai, taigi, ką mes ketiname pasiekti su šiais 7 milijonais eurų pareigamosiomis priemonėmis. Mes visų pirma norime suteikti ta, tam tikrą kapitalą e, mikrofinansavimo institucijoms, kad mes e, 2010 metais e, mes galėtume e, suteikti lėšų penkiems mikrokreditų teikėjams Tai kad būtent mikrofinansavimo institucijos e, galėtų teikti mikrokreditus. Ir mes e, norime pasiekti tam tikro tvarumo ir e, tam, tikrom, tam tikromis komersinėmis prasmėmis kad jos, tos institucijos galėtų profesionaliai teikti mikrokreditus, kurių taip reikia nedidelėms įmonėms lėšos, kurias mes gavome iš Europos parlamento, bus investuojamos iki ketverių metų e, laikotarpio programas, po to, kai bus jos e, visų pirma skirtos EIF. Ir šitą priemonę jos galiojimas e, bus nutrauktas 2017 metų pabaigoje. Šie veiksmai bus administruojami skiriant E, skiriant 7 procentus e, lėšų. Ir manau, kad šitos, e, šitos lėšos bus tinkamai panaudotos. 2010 metams prognozijos rodo, kad bus koordinuojamas į, įvairios priemonės mikrokreditų srityje. Mes norime paskatinti mikrokreditų teikimo veiksmingumą, taip pat sinergiją paskatinti tarp įvairių finansavimo priemonių bei institucijų. Pirminis pasiūlymas Jasmin struktūroje, dėl kurio mes sustarėme ir dėl kurio tarėme su Europos investicinio banko, dabar įgaus naują lygmenį. Dabar Mes dabar atveriame naujas galimybės visai kitų lygmenių skolinti lėšas e, Europos investicinio banko. Ir Europos investicinis bankas labiau prisidės prie savo indėlių, prie šių lėšų didinimo. Mes su e, kitais kolegomis iš e, generalinio direktorato ekonomikos ir finansų reikalų Mes bandome supaprastinti visas šias e, procedūras, kad veiksmingai būtų teikiamos lėšos ir tinkamai panaudojamos. Tai yra 2010 metų toks mūsų tikslas. Kad mes surasime tinkamiausią modelį, kad e, mikrokreditų teikimas e, vyktų tinkamiausių būdų, kad būtų rastas tinkamas jam modelis, ypač vidutinių laikotarpių. Ir Nekeliant klausimo dėl tų priemonių, kurios buvo pradėtos Jasmin iniciatyva, jos taip pat prisidėjo prie šios iniciatyvos atsiradimo. Taigi, ponė pirmininkė, aš dabar norėčiau baigti savo e, pranešimą dėl šių pirmųjų keturių priemonių, kurias mes vykdome. E, galbūt iš e, įmonių generalinio direktorato yra kolegų, kurie galėtų mane papildyti. Ne, nėra. Labai keista, aš norėčiau atsiprašyti už juos nes aš vakar kalbėjau telefonu su mano kolega iš e, šio generalinio direktorato ir jis sakė, kad ateis. Atsiprašau dėl to. Taigi aš dabar laukiu jūsų klausimų ir maloniai juos atsakysiu. Ką mes e, kasdien veikiame, kokią vykdome veiklą. Taigi, ačiū už e, pateiktą informaciją. Mes turime dabar kolegos 25 minutės diskusijoms. Ir pirmas sąraše yra ponas Ivanis e, Lenrojus, jis yra šio globalinio požiūrio krikštatėvis. Because... Ačiū už šią informaciją. E, ši informacija yra labai svarbi mūsų regionės plėtros komitetui. E, mes, ją, mes visą tai puikiai suprantame. Panomėjai projektai tai yra galimybė parlamentui siūlyti papildomas iniciatyvas, teikti papildomas priemonės. E, e, mes turime dabar prioritetinę biudžeto eilutę ES biudžete, būtent skirtą šioms reikmėms. Ir tai yra labai svarbu. Ir dabar mes turėtume paversti tos, e, pilot, tos vienomosius projektus stabilią mūsų politikos dalimi. Mes turime užtikrinti, kad šie šie projektai taps e, iš tikrųjų mūsų sėkmės istorija ir mes neturime per ilgai laukti. E, ir turime tęsti savo idėjas ir integruoti jas į ES politiką. Taip, e, ponia pirmininkė, aš norėčiau paprašyti ir jūsų pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume pateikti uh, nuoseklų pasiūlymą mūsų regionės plėtros komiteto vardu, e, būtent ateičiai. Dabar dėl kitos informacijos aš galbūt nesigilinsiu į detalės. E, Pirmasis projektas susijęs su Romais. Labai smagu, kad mes gavome tam tikrų pasiūlymų. Aš žinau, kad socialistų frakcija šią, inicijavo šią idėją, kad mes susėstume kartu ir aptartume ją galbūt protinga iš tikrųjų e, skatinti gerą komunikaciją, kad e, diskutuotume su įvairiomis frakcijomis šiais klausimais. E, aš manau, kad yra tam tikra pažanga, tačiau labai sunku pakeisti dabar nusistovėjusius stereotipus ir nuomonės. Mes turime tęsti toliau darbą ir įtvirtinti jį, kad ateityje tai būtų tikrai tvarus požiūris. Tačiau bet kokiu atveju, aš manau, yra pasiekta pažanga. Ir mes turime pasirinkti, kaip toliau mes remsime šias idėjas, kaip mes e, ilgalaikų laikotarpiu įtrauksime šias idėjas į, į mūsų politiką, ypač regioninių lygmenių ir vietos savivaldybių lygmenių. Kitas dalykas, tai yra projektas su jie su Erasmus. Čia ir Aldė e, frakcija pasiūlė šią idėją. E, čia aš norėčiau pasakyti, kad bandomieji projektai turi savo tam tikrą vaidmenį. Tačiau e, mes norime vis dėlto tai įtvirtinti kasdienėje praktikoje, regioninėme ir vietos lygmenyje. Kad tai e, būtų iškeliami tam tikri e, uždaviniai, tam tikri iššūkiai sprendžiami. Čia mes turėtume suteikti tam tikrą biudžetą tie, tiems projektams, e, teikti e, mikrokreditus. E, Tačiau mes turime aptarti šią Europos komisiją, kas yra leistina, ką mes galime nuveikti. Kitaip mes nieko nepasieksime. Mes turime įvertinti tai, ką pasiekėme. Mes turime dviejus metus, kad įvertintume, ar tie projektai yra sėkmingi ir ar jie ar jos verta tęsti toliau. Mes turime uh, tam tikrą laiką, kad uh, mes uh, galėtume patikrinti, ar tie projektai pasteisino ar ne. Uh, ir čia mes uh, galėtume parengti tam tikrą reglamentą, kuris reglamentuotamų lėšų paskirstimą, kad veiksmingai vyktų, vyktų darbas. Tačiau tai kol kas to nedaroma ir manau, kad mes čia prarandame tam tikras galimybės. Aš e, galbūt nekomentuosiu atskirų iniciatyvų atskirai, tačiau aš manau, kad e, bendradarbiavimas turėtų vykti ne tik sprendžiant tokius klausimus kaip e, klimato kaita. Mes turime vystyti įvairias dėrybas su įvairiomis organizacijomis ir spręsti, kaip suteikti galimybę žmonėms regioninių lygmenių siekti tam e, tikrų tikslų, išspręsti tam tikras problemas. Yra daugybė klausimų, į kuriuos neatsakyta. Kaip, e, kyla daugybė klausimų, kaip panas Holas ką tik tai pasakė. E, mes e, siekime tam e, sukurti tam tikrą stebuklą, kuris praktiškai buvo gyventas sukūrus Europos Sąjungą. Yra daugybė neišnaudotų galimybių ir mes e, dabar turėtume visi kartu ir siekti įgyventi mūsų šias idėjas. Kartais jūs e, sakydavote, kad yra neblogas bendradarbiavimas su Europos komisija, su EBPO e Tačiau aš norėčiau e, paprašyti, kad e, ir e, parlamento nariai vis dėlto dalyvautų šiame darbe. Ir aš norėčiau pakartoti, kad susirinkimuose dalyvautų ir frakcijų atstovai ir ten būtų kalbama apie galimybę kalbėti ir nuolat pabrėžti šitą ES sėkmės istoriją, kad ji būtų puikus pavyzdys ir kitiems. Ir tai šitą informaciją turėtų skleisti ir mūsų parlamento nariai. Ir kad mes turėtume e, ilgalaikį biudžeto eilutę, ilgalaikį finansavimą būtent e, šioms idėjoms. Ir čia turėtų, žinoma, pasitengti ir Europos komisija. Taigi, e, čia turėtų būti bendras požiūris, apriepiantis ir regionus, ir mūsų bendrąją politiką. E, Latino Amerikoje, pavyzdžiui, e, žmonės taip pat norėtų pasiekti mūsų pavyzdžių, kad būtų vystomas ir, ir prekyba, ir, ir ekonomika. Ir jie klausia mūsų, kaip mes galėtume paskatinti mūsų regionų plėtrą. Kaip galėtų pasiremti jie ES pavyzdžių? E, greitai e, bus aptariamas ir tyrimas, kuris galės apibriežti mūsų regiono politikos esmę ir galbūt jo galės pasinaudoti ir Pietų Amerikos atstovai. Ir e, šitaip mes galima e, pateikti savo idėjas, kitus kriterijus kaip gali būti vystama e, regionų plėtra. Čia visų pirma turi vykti bendradarbiavimas ir su Europos komisija. Mes turėtume vis dėlto e, šiuos valdomos e, projektus turėtume vystyti tokią linkme, kad būtų išnaudotos visos galimybės, kad paskui būtų užtikrinta tvari plėtra. Taigi, tiesiog tegul e, Europos komisija tinkamu būdu organizuoja visą tą darbą, vertinimo darbą, e, projektų kūrimo darbą, kontrolę ir priežiūrą. Aš bet kokiu atveju norėčiau padėkoti už patiktą informaciją ir e, aš prašyčiau sekretariato įtraukti šitą vertinimo ir testinumo aspektą į mūsų darbą. Ir galbūt, sakykime, vėlesnių laikotarpių kils naujos idėjos po dabartinio e, programinio laikotarpio. Ir čia bus atsižvelgta, sakykime, į miestų situaciją. Tai yra tik viena iš idėjų, kaip e, e, plėsti, pavyzdžiui, miestų vystymą, tačiau yra kitų idėjų. Prezident. Ačiū, ponas Fransuo Alfonsi. Ačiū, ponė pirmininkė. Keturios iniciatyvos pristatytos yra tikrai yra įdomios, tačiau jų evoliucija yra nevienoda ir aš pritariu um, išsakytoms mintims dėl projekto skirto Romų bendruomenį, bet būtų gerai, kad jis jo dėka pasiektume konkrečių rezultatų, nes tikrai mm, nusivilėme mm, nusivylėme išgirdę informaciją apie Erasmus programą skirtą vietos regionų valdžios išrinktiems atstovams. Nes man atrodo, kad ta, ta programa buvo siejama su įvairiausiais lūkesčiais. Nėra prasmės vežti e, atstovus, išrinktus atstovus iš Portugalijos į Suomiją, jeigu tie žmonės negalės susikalbėti, jeigu nebus vertimo. Galbūt būtų galima pasitelktis tas e, tos vietos valdžios ir regionų institucijas, kurios jau pademonstravo, kad na, gali kažką nuveikti šioje srityje. E, Galbūt reiktų renkti, surenkti specialius renginius konkrečioje e, savivaldybėje, regione, į kuri būtų pakviesti kitų e, e, regionų, kitų šalių regionų išrinkti atstovai. Ir taip jie galėtų pasidalinti informaciją. Iš esmės, aš kalbu apie pažangiosios praktikos sklaidą. Taigi galbūt galima būtų surenkti tokius mainus kad išrinkti atstovai, kurie domisi konkrečiomis temomis, galėtų dalyvauti, įsitraukti. Ir taip išnaudotume tą potencialą ir, ir pasidalintų, žin, pasidalintų žiniomis sėkmingiausiai dirbančios savivaldybės ir regionai. Mikrokreditų projektas mes labai daug iš jo tikimės. Manau, kad čia galime tikrai daug ko dar pasimokyti. Aš labai tikiuosi, kad mums pasiseks. Jei niekas daugiau nenori pasisakyti, aš pati norėčiau e, kai ką pasakyti. Mūsų nuomonė. Svarbiausia, kad tie bandomieji projektai netaptų vienkartiniais įvykiais projektais, kurie nunyktų, kai tik tai e, baigsis finansavimas jiems skiriamas pagal bandomųjų projektų programą. Būtų gerai, kad tai liktų sistemoje, mums tai yra ypač svarbu. Ir šią prasme noriu pasakyti, kad Erasmus programa atrodo daugeliu čia esančių kolegų yra labai svarbi. Vakar kalbėjome su komisaru, uh, Šiandien ta programa buvo minima ir kalbant apie kitus dalykus, taigi iš tikrųjų ji yra labai svarbi. Mes manome, kad tokio, kad šio ligmens išrinktų atstovų skaičius Europoje auks vietos valdžių skaičius, regioninės valdžios institucijų skaičius Europoje auga. Ir todėl būtina mąstyti apie e, didesnę darbo kokybę, aukštesnę darbo kokybę tose institucijose. O Erasmus programa ir, ir yra tam skirta. Ja pasinaudojant galima užtikrinti aukštesnės kokybės valdymą. Ir ji yra skirta tiesiog tokių procesų paskatinimui, valdymo kokybės kelimui. manau, kad turime toliau mąstyti, aiškintis, kaip pasiekti, kad tas projektas pasiteisintų. Aš suprantu, kad Europos komisija negali tapti kelionių agentūra, kuri tik tai rūpintusi kelionių organizavimu iš vieno regiono į kitą. Tačiau, jei aš teisingai supratau, dabar kreipiuosi į kalbėtą iš direktoratą, kalbėtą iš direktorato, jums dabar labiausiai rūpi atskirų programų susijimas. Ir jūs ieškote išmintingiausio sprendimo. Manau, kad Erasmus programa galėtų tapti prioritetinę programą ateičiai. Ir ji galėtų tapti tiesiog regioninės politikos dalimi ir, ir galėtų tapti nuolatinę sudėtinę tos ryties politikos dalimi. Galbūt galima būtų apie tai pagalvoti, pasvarstyti tokią galimybę. Žinau, kad komisija svarsto finansinį reglamentą šiuo metu, kuris padės pagrindą ateities politikai. Aš puikiai žinau, kaip būna sudėtinga jį keisti vėliau. Uh, Todėl diskusijose dėl finansinio reglamento, manau, bus galimybių aptarti, pavyzdžiui, kaip būtų galima paspartinti kai kurias procedūras, nes dabar užtrunka metų metais, kol pasibaigė viešasis konkursas. Taigi, manau, kad galime dar nemažai nuveikti nesikėsindami į biudžetą ir tokie bandomieji projektai paprastai vykdomi daug sparčiau, nes kitais atvejais daug laiko e, tenka sugaišti tenkinant visas procedūras ir vykdant taisyklės. Taigi reikėtų pagalvoti, jūs turėtumėte pamastyti, kaip susijęti šiuos mūsų svarstomus projektus su, su kitomis politikos sritimis. Pavyzdžiui, miestų politika, manau, kad jos vaidmuo ateityje tik didės. Taigi galbūt reiktų pagalvoti, kaip ją susijęti, kaip sukurti kažkokią nuolatinę struktūrą. Šiandien nėra mūsų kolegos Lašlo Sūrien, bet noriu pasakyti, kad man atrodo, kad kažkaip netinkamai yra valdomos lėšos skirtos bandomiesiems projektams. Žinau, kad komisija, komisijoje žmonės dirbantys su šiais projektais yra išmėtyti po įvairius skyrius. Ir jeigu mes, parlamentas, norime, kad komisija kažką padarytų šiuo klausimu, turime suvokti ir tai, ką, to, ką tokios nuos iniciatyvos reiškia finansinė išteklių prasme ir manau, kad kažkas turėtų būti atsakingas už visus bandomosius projektus. Ir jeigu kiekvienu atveju gyvendinant tuos projektus bus pasitelkiama pagalba iš išorės, manau, kad tai užtruks labai ilgai. Tų projektų gyvendinimas truks metų metus. Manau, kad tos iniciatyvos įgyvendinimo pradžioje turime pamastyti, kaip protingiausia reiktų panaudoti tuos išteklius, kad jų poveikis būtų jaučiamas. Ir kaip minėjau, svarstant finansinį reglamentą, reikėtų apie tai pagalvoti, kaip generaliniai direktoratai bendradarbiauja vykdydami tokius projektus. Dar noriu pasakyti vieną dalyką dėl Romų bendruomeniai skirto projekto. Manau, kad šis bandomasis projektas turėtų tapti, ateityje tapti nuolatinę priemonę juk tai yra vienas iš prioritetų mūsų šiandieninių. Mums reikia skleisti pažangėją praktiką, kuri, manau, jau yra kaupiama per tuos bandomosius projektus. Turime rinkti informaciją ir patirti, kaip sekasi įgyvendinti projektus su ramų bendruomenė. Ir būtų tikrai labai blogai, jeigu tai būtų vienkartinis projektas, nes jo pagalba, jame tikrai bus sukaupta geros patirties. Taip pat noriu paprašyti jūsų pamastyti apie visą tai, ką čia kalbame ir pagalvoti apie tai, kaip Erasmus programa galėtų būti plačiau pritaikom. O dabar ponas Jan Olbricht. Think... Atleiskite, kad dar, dar paprašiau žodžio, bet klausantis diskusijos, ypač dėl Erasmus programos, man norėčiau pasakyti, kad e, mūsų komitetas turėtų atidžiai svarstyti naujas iniciatyvas ir tai, kaip jos yra pristatomos. Pavyzdžiui, Jessica. Puikus, gražus projektas. Vietos institucijos su investicijų banku aptarė ir pamatė, kaip visą tai, kiek jis tai brangu. Jie sakė, kad viskas gražu, bet visiškai nenaudinga. Žinome, kad investicijų bankas pateikė šiek tiek savo politiką mano šalyje E, Europos investicijų bankas pasiūlė minimalų lygį, kuris yra visiškai nenaudingas. Taigi, kai pristatoma nauja idėja, kuri yra labai praktiška, labai graži, tai turėtų būti padaryta kaip galima paprasčiau. Kitaip mes sukūrėme situaciją, kai patvirtiname, kad Europos politika yra tokia sudėtinga, kad visiškai nieko neįmanoma padaryti. Erasmus buvo viena paprasčiausių idėjų pasaulyje. Jean-Marie Bopui tai pasiūlė kaip labai paprastą elementą. Vietos valdžios pareigūnai gali pasimokyti iš kažko tai. Jie tai organizuoja jau metų metus. Viriuose platformose žmonės organizuoja tokius dalykus jau seniai. Problemos nėra. Dėl kalbų problemos taip pat nėra. Nes asociacijos, kurios tai organizuoja, nemato čia jokios problemos tai jie kviečiasi tuos žmonės, kurie moka užsienio kalbas. Jeigu nemoka kalbų, tai pasikviečia žmogų, kuris išverčia. Aš esu buvęs CMR uh, vicepirmininku. Tai prieš stojimą į ES komisiją dėrėjomės. Kitoje stalo pusėje sėdėjo Žano Šarlegas ir mes kalbėjomės, kaip pradėti tą Eko Suvertur programą ir po mėnesių darybų renginys buvo suorganizuotas 100 procentų CMR, nes komisija tiesiog prižiūrėjo viso renginio organizavimą. Taigi man susidaro įspūdis, kad mums svarbu, jog jeigu siūlomi kažkokie projektai, kurie gali sustiprinti Europos komisiją, arba, tai yra, arba mes sukursime tarp vyriausybinę sąjungą, ar stipresnę Europos sąjungą. Mums reikia stipresnės komisijos. Negalime e, skirti komisijai smulkų projektą, kurio biudžetas yra 2 milijonai eurų. E, ir sužinoti, sužinome po to, <clears throat> kad biudžetas, kad e, projektas yra per daug sudėtingas. Ir tam išleidžiame milijoną eurų, vien kad tai sužinotume. Tai yra, aišku, mažų idėjų spastai. Jeigu turime bandomį projektą, nuo pat pradžių jis turi būti pasiūlytas kažkam to jau pat. Pavyzdžiui, CMR, CPRM ar dar kam nors, kurie turi žmonių, kad galėtų tai vykdyti. manau, kad ši pamoka mums yra labai gera. Aš noriu kritikuoti komisijos nes, aišku, iš jūsų reikalavimą atlikti galimybių studiją, iš ankstinę analizę, post analizę ir taip toliau, ir ten visus pinigus ir išleidžiate. Taigi, manau, kad jau pakanka. Arba e, bandomasis projektas rengiamas vienoje vietoje, šimtui žmonių Europoje. Yra puikiai idėja. Registars. Puikiai idėja pasiekusi gerų rezultatų. Kodėlgi nepasiūsti žmonių į tokias vietas, kur yra pasiekta rezultatų, be jokių konkursų ir taip toliau ir taip toliau. Atleiskite, kad aš e, čia apie tai kalbu, tačiau pusvalandį mes aptarnėjame 2 milijonų vertės projektą po metų, tai reiškia, mes esame visiškame, visiškoje aklavietėje. Man atrodo, kad reikia daryti ką nors paprasto, o ne liepti komisijai dirbti darbą, kuris yra visiškai nesvarbu. Tačiau kaip bandomasis projektas gali būti, mum, būti mums naudingas ateičiai. Jūs, kai ateinate ir aiškinat, kad nesugebėjote išleisti kelių milijonų, tai, na, jaukinga, nes jūs atsakingi už milijardus. Ačiū. Labai svarbu atminti, atminti kas čia pasakyta, kai diskutuosime dėl reglamentų, kad komiti, komisija galėtų e, veikti taip, kad audito rūmai kiekvieno jų žingsnio nestabdytų ir nešaldytų lėšų. Net ir dabartinėje finansinėje perspektyvoje, kai visi mes raginame regionus siekti naujovių, o po to auditas e, tiesiog kvestionuoja viską, ką jie daro, tai Tai yra visą tai, kas yra tiesiogiai nėra leidžiama pagal reglamentus. Taigi, reglamentuose reikia aiškiai pasakyti, kad bandomieji projektai vadovaujasi labai aiškiomis kitokiamis taisyklėmis, kur galima neremti konkursų ir panašiai. Taigi mums reikia supaprastinimo, kurį turime renkti kartu. Na, o komisija, aišku, turi patvirtinti finansinį reglamentą gegužės pabaigoje ir tai nustatys pagrindus kitiems septyneriems metams. Ir jeigu kas nors bus negerai, tai gali būti sutrukdytos visos ateities iniciatyvos. Taigi reikia numatyti galimybės e, bandomiesios projektams, naujoviškams idėjams, kad juos būtų galima įgyvendinti. Taigi, tikiuosi, kad ši diskusija buvo naudinga ir šią prasme. Ir, ir mes turime čia atlikti tam tikrą vaidmenį. Ar komisija norėtų ką nors papildyti dar e, vykusią diskusiją. Turime, galime duoti jums 3-5 minutės. Pone pirminkė, dėl keleto atskirų, bet svarbių pastebėjimų. Kaip panas Albrechtas kalbėjo apie sunkumus, su kuriais susidurėme pradėdami projektus, jis buvo teisus. Tačiau reikia įsivaizduoti vieną dalyką. Pamenu, kad netaip jau seniai buvo primtas sprendimas, kad e, projektų pirkimas e, už komisijos ribų būtų bloga praktika. Tai, tai buvo vertinama taip e, komisijos reformos kontekste prieš keletą metų. Dabar mes matome, kad jeigu imtumėmės iniciatyvos skatinti naujoviškas idėjas, turime turėti galimybių pradėti mažus, mažesnius projektus, taikant paprastesnius mechanizmus. Ir tam, aišku, turėti tinkamas taisyklės. Labai gaila, bet taip nėra. Kai pasižiūrėsime į tai, kaip mes dirbame pradėdami mažus projektus, tai pamatome, kad mes turime neproporcingai administracinę naštą, kad galėtume tuos projektus pastumėti į priekį. Tai yra, yra taisyklės, kurios skirtos e, mūsų programams, tačiau e, valdančios projektus labai griežtai turime laikytis tų taisyklių ir, pavyzdžiui, 250 tūkstančių eurų kurie buvo išleisti tam, kad būtų įsiaiškinta, kaip toliau vykdyti Erasmus projektus. Tai man atrodo, kad pinigai buvo tinkamai išleisti. Nes e, tai padėjo, padeda išsiaiškinti daug svarbių klausimų. Na, o idėjos, kad tokias iniciatyvas galima būtų pavesti tiesiogiai organizacijoms, kurios jau egzistuoja, kaip jūs čia minėjote, CPRM ar panašiai. Praeitie tai buvo galbūt laikoma ne visiškai tinkamų būdų. Na, o jeigu būtų norima eiti tokiu būdu pagal dabartinę taisyklę, jeigu, jeigu taip ir darytume, tai reikštų, kad mes turime surenkti bent jau konkursą tarp e, potencialių tokių paslaugų teikėjų, o mūsų skiriami pinigai būtų e, izoliuoti ir visa tvarka, kurios turime laikysi, laikytis, turėtų poveikį tiems skirtiems pinigams. Taigi, netgi jeigu ir taip darai, o nerengi konkursą, galbūt padėtų išspręsti problemą. Galbūt galėtume pagalvoti, pagalvoti apie tokį išplėstinį proporcingumo požiūrį, kad viskas būtų lengviau e, vykdoma. Tačiau taip kaip yra dabar, ketinimai gali būti puikiai pozityvus, tačiau užduotis iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Nežinau, gal dar kolegos norėtų pateikti keletą pastebėjimų. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti apie Erasmus. Dėl esamų priemonių. E, viename projekte mes domimės potencialiais klientais. Ir pranašumas renkti mainus yra tas, kad žmonės dirba su konkrečiais, labai konkrečiais projektais. Nereikia apsispręsti dėl temų, nes žmonės patys žino, kokį darbą jie dirba ir su kuo jie dirba o papildomas jų pajėgų sustiprinimas, ką, prie ko gali prisidėti mainai, tai yra bendras mokymasis, supratimas, žmonių, e, žmogiškųjų pajėgumų stiprinimas. Visa tai yra gana lengvai nuveikiama. Aišku, jeigu tai atsietume nuo konkrečių veiksmų, tai iš pradžių viskas atrodo gana paviršutiniška. Jeigu nori prieiti prie esmės, tai reikia, e, aišku, tam tikro koordinavimo, vadovavimo dėl temų, tam tikro katalizatoriaus, kad būtent sužadintum tą elementą, kuris mūsų nuomonė yra svarbus ir naudingas. Taigi aš nemanau, kad labai decentralizuotas būdas duotų rezultatų, kurių jūs taip norite. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Laimiai, ponas Nisler taip pat atsakingas ir už taisyklių supaprastinimą. Taigi, tikriausiai galime išreikšti vilti, kad ateityje bus siekiama supaprastinti šią politikos rytį ir pasirodys sprendimai, kurie palengvins eksperimentinių projektų gyvendinimą ateityje, nes tai mums yra labai svarbu. Nėra kitų klausimų, nes tai buvo paskutinis punktas mūsų darbo tvarkėje. Posėdį baigėme ir noriu visiems padėkoti. Susitiksime birželio pradžioje.